Liko nedaug laiko iki Velykų atostogų. Ir tikiuosi, kad e, artėjant Velykoms e, taip pat e, bus šilčiau. Norėčiau pasveikinti visus susirinkusius į šį posėdį. Pirmoji mūsų posėdžio dalis tai Taip pat e, norėčiau Jums priminti, kad e, rytoj taip pat tęsime mūsų darbus. E, klausimas, ar turite pastabų dėl darbo atvarkės projekto? Jeigu ne, darbo atvarkės projektas yra laikomas patvirtintu. Posėdis yra transliuojamas internetu. Bus užtikrintas vertimas į visas kalbas oficialias ES įskyrus estų, maltiečių, slovakų ir airių. Taigi, kaip ir sakiau, pirma mūsų posėdžio dalis yra skirta seminarui, seminaro tema struktūrinių poveikių, pokyčių poveikis ES žemės ūkiui, kaip e, Europos žemės ūkio modelis galėtų būti geriau įtvirtintas per bendrą žemės ūkio politiką. E, Europos Sąjungoje egzistuoja daug struktūrinių skirtumų. E, taip kaip vystosi žemės ūkis ir ūkininkavimas skiriasi skirtingose valstybėse narėse. Na ir tokius skirtumus taip pat reikia spręsti per bendrą žemės ūkio politiką. Šį procesą įtakoja įvairūs e, tarpusavėje susiję veiksniai. Tačiau galbūt mums reikalingas e, struktūrinis e, žemės ūkio vystimas. Siekdami atsakyti šį klausimą, mes organizavome seminarą. Seminaro metu mes kalbėsime apie struktūrinių pokyčių poveikį ES žemės ūkio Šiandieną mes kalbėsime apie tai, kaip vystosi mūsų ūkiai ES, taip pat aptarsime ir politikas, kaip geriausiai galėtumėm e, paremti e, tokį žemės ūkio vystimąsi. Norėčiau pasveikinti e, mūsų svečius Ačiū Jums e, už tai, kad e, parengėte ne tik prezentacijas, bet ir pristatėte mums e, daug dokumentų. Iš tiesų, tie dokumentai padės mums suvokti tokius sunkius procesus, kaip žemės ūkio struktūriniai pokyčiai. Seminaras bus padalintas į tris dalis. Visų pirma, mes suteiksime žodį E, ponui profesoriui Jan Daue van der Kliuch, e, kuris yra iš Wageningen universiteto Niderlanduose. Jis pakalbės apie e, ūkininkavimo struktūrinius pokyčius vakarų Europoje. Antras mūsų prelegentas Aniko Juhaš kalbės apie struktūrinius ūkininkavimo pokyčius centrinėje ir rytų Europoje. Pone Aniko Juhaš yra iš e, Vengrijos Budapešto e, Žemės ūkio ekonomikos tyrimo instituto. Na ir trečias mūsų svečias kalbės apie maisto vertės grandinę Europos Sąjungoje ES ir tai, kaip sustiprinti ir pagerinti ūkininkų dėrybos e, galias. E, šią temą kalbės Alessandro Sorrentino, kuris yra iš Tušios universiteto Italijos. Taigi mes esame pakvietę nemažai ekspertų ir laukiame jų prezentacijų. ir galbūt mes tada geriau e, suvoksime egzistuojančias problemas. Aš jau pristačiau mūsų svečius, tad dabar ir norėčiau suteikti mūsų svečiams žodį. Pradėkime nuo profesorius e, Jandaue van der Pliuch. Kiekvienam svečiui bus suteikta 20 minučių. Tikiuosi, kad e, efektyviai išnaudosite jums skirtą laiką. Taigi prašom pirmasis kalbėtojas. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Man labai malonu dalyvauti šiuose diskusijose dėl ES žemės ūkio ateities ir bendros žemės ūkio politikos vaidmens. Aš Savo prezentaciją padalinau į penkias dalis. Visų pirma, aptarsiu, kas yra struktūrinis pokytis, toliau kalbėsiu apie e, veiksnius, kas iš tiesų įvyko per pastaruosius dešimtmečius. E, vėliau pakalbėsiu apie mažų ūkio augimo aktualumą. E, aš žinau, kad dauguma sakote, kad maži žemės ūkiai nyksta ir Nors galbūt tokia tendencija yra, tačiau maži ūkiai išlieka svarbus. Vėliau aš pakalbėsiu apie tai, kaip vykdoma ūkininkavimo veikla, kaip yra organizuojamas pats ūkininkavimas, kokie pokyčiai šioje srityje. Na ir galiausiai pateiksiu apibendrinimą savo prezentaciją. Taigi, struktūrinis pokytis. Kas tai yra? Visų pirma, struktūrinį pokytį mes galėtumėm apibūdinti trim lygiais. Visų pirma, aprašydami, kas vyksta, jau buvo sakyta, kad mažėja mažų ūkių skaičius, didelių ūkių skaičius auga. Taigi Tokias tendencijas mes galime fiksuoti ir aš, e, na, tokį realybės fiksavimą galėčiau apibūdinti kaip struktūrinio pokyčio aprašą. E, toliau antras ligmuo, kuriuo mes galėtumėm apibūdinti struktūrinį pokytį. Tai yra, e, kad maži ūkiai E, mažėja, tuo tarpu stiprėja dideli ūkiai, e, dideli ūkiai gali gauti didesnį pelną, investuoti, stiprinti savo pozicijas, ko negalima pasakyti apie mažus ūkius. Ir problema yra ta, kad dabartinė e, žemės ūkio politika labai daug dėmesio skiria būtent dideliems ūkiams, o šeimos ūkiams trūksta dėmesio. Na ir struktūrinį pokytį galima taip pat įvardinti ir kaip bendro žemės ūkio politikos objektu. E, yra neva tai sakoma, kad dideli ūkiai yra mūsų ateitis, jie vieninteliai gali konkuruoti e, pasaulio rinkose, trimti E, tų rinkų iššūkių. Taigi tokie yra trys lygmenys, kuriais vadovaujantis mes galime pristatyti, kas yra struktūrinis pokytis. Jūs galite sakyti, kad e, situacijos aprašymas yra teisingas, nes tai, yra mes, tai mes matome, tai vyksta mūsų visuomenėje, Europoje, e, šiame amžiuje, taip vystosi istorija ankstesniais amžiais buvo kitokių pokyčių, kitose pasaulio valstybėse vyksta e, kitokie e, pokyčiai, tačiau tai, ką mes fiksuojame Europoje, e, gali būti įvardinta kaip struktūrinis e, pokytis. Tačiau, kalbant apie kitus lygius ir kitus e, E, kitas hipotezės, kad e, maži ūkiai nyksta, dideli didėja. E, Tokius hipotezės mes galime įvardinti klaidingomis, nes tai, ką mes matome, pažiūrėjau, makro lygmenių, nebūtinai vyksta mikro lygmenių ar kitais lygmenimis. Makro lygmenių mes iš tiesų matome, kad e, didėja e, dideli ūkini, ūkiai, mažėja maži ūkiai, tačiau tai dar nereiškia, kad visi maži ūkiai, ūkiai nyksta, o visi dideli ūkiai, ūkiai tik stambės. Taigi mes negalime perkelti vieno ligmens logikos a, e, kitam lygmeniu. O kalbant apie žemės ūkio politiką, Aš vėlgi sakyčiau, kad e, struktūriniai pokyčiai nelabai atitinka visuomenės poreikių. Pereikime prie, veiksni, e, prie faktų. Aš e, iš mano analizė yra susijusi su vakarų e, Europą, tačiau daugiausiai dėmesio skyriau Niderlandams. Tai buvo padaryta dėl E, kelių priežasčių. Niderlanduose ir Danijoje struktūriniai pokyčiai yra labiau matomi. Be to, Niderlanduose yra unikali duomenų bazė, kuri gali stebėti, kaip e, vystosi ūkiai laikui bėgant. Taigi tai yra tokia nuolatos egzistuojanti duomenų bazė, kuri e, leidžia atlikti analizę. ši duomenų bazė leidžia atlikti įvairialypę analizę. Pavyzdžiui, paimkite, paimkite, paimkime mažus e, ūkius. Maži ūkiai gali aukti, virsti vidutinio dydžio ūkiais, galiausiai dideliais ūkiais. Ir po kurio laiko išnykti. Kitaip tariant, e, mažas ūkis nebebus įtrauktas į statistinius duomenis, kaip priklausantis mažų ūkių kategorijai, nes tiesiog jisai perėjo į kitą vidutinio dydžio ūkių e, kategoriją. Aš e, išanalizavau 8 e, 98, tiksliau 80 ir 90 metų laikotarpį. Ir mano analizės objektas buvo ūkiai, kurie turi ganamų e, gyvūnų. E, ūkių dydis yra skaičiuojamas grinuoju subsidijų ekvivalentu, kuris yra naudojamas e, Niderlanduose ir ekvivalentas yra fiksuotas ūkio sukūrimo pradžioje ir laikui bėgant. Šioje skaidrėje matėte ūkio e, kitimą. Pirmai klasiai priklauso ūkiai, e, kurių dydis yra 10-50 GSE. aštuoniasdešimtaisiais devyniasdešimtaisiais metais tokia ūkio kategorija būtų E, įvardinta kaip mažų ūkių e, kategorija. Ir kaip matote šioje skaidrėje yra išskirtos trys ūkių kategorijos - mažų ūkių, vidutinių ir didelių. Kaip matote, per išanalizuotą laikotarpį e, mažų ūkių skaičius padidėjo. Tačiau taip pat toje pačioje grupėje dalis mažų ūkių E, išnyko. Tačiau tos pačius pokyčius mes matome ir kitose e, grupėse. Kitas dalykas yra mikroskopiniai ūkiai, kurie patektų į mažų ūkių e, kategoriją. Ir tokių mažų ūkių skaičius išaugo. nereikėtų pamiršti ir judėjimą judėjimo tarp skirtingų ūkių kategorijų. Pavyzdžiui, e, maži ūkiai e, išauga ir yra perkeliami į antrąją ūkių kategoriją e, nuo 50 iki 100 GSE. Taigi, kaip matote, yra tam tikra dinamika, kad maži ūkiai išnyksta, tačiau taip pat ir dideli ūkiai išnyksta ir tuo pat metu auga ne tik maži ūkiai, tačiau ir dideli ūkiai. Tai yra labai sudėtingas reiškinys. Ką visą tai reiškia ir kokią išvadą mes galėtume padaryti? Šiandien maži ūkiai gali virsti dideliais ūkiais rytoj. Tokios galimybės mes netmetame maži ūkiai gali vystytis toliau ir gali virsti vidutinio dydžio ūkiais rytoj, o poryt galbūt jie taps jau dideliais ūkiais. Dalis e, didelių ūkių išnyks ir, kaip kartojau, procesas tikrai nėra labai paprastas. Na ir šiuo atžvilgiu reikėtų vadovautis tokia dvigubą e, logiką. E, čia matote tokį įprastinį vaizdą, kaip mes įsivaizduojame situaciją, kad didelių ūkių skaičius auga, mažų e, mažėja, tačiau empirinė realybė yra visiškai kitokia, nes auga ir mažėja tiek dideli ūkiai, tiek maži ūkiai. Visa tai yra dėl kelių priežasčių - dėl ekonomikos ir dėl socialinių priežasčių. Ekonominės priežastys reiškia, kad e, ūkiai auga, tačiau gali būti ir tai, kad dėl ekonominių problemų ūkiai gali išnykti, kaip parodysiu jums vėliau. Socialinės priemonės priežastis e, gali būti štai kokios. E, jauni ūkininkai yra labai energingi, jie nori užsimti ūkininkavimu, jiems patinka gamta ir todėl jie užsiema e, ūkininkavimu. Tačiau socialiniai, dėl socialinių priežasčių ūkiai taip pat gali išnykti, nes, sakykime, žmonėms gali pasirodyti, kad ūkininkavimas yra labai nuobodi veikla ir tiesiog e, ją nutrauks. nutrauks. Taigi, galima sakyti, kad Situacija galėtų būti geriau apibūdinta šioje skaidrėje. Matote, kad ten e, tikra dalis e, ūkių auga, kitų mažėja. E, kitaip tariant, ūkininkavimas gali būti prilygintas šokiui. Ir tai nėra paprastas šokis, nes dar kartą kartuoju, kai kurie ūkiai stambėja, kiti mažėja, kai kurie iš vis išnyksta, taip pat atsiranda ir naujų ūkių, taigi šis reiškinys yra kompleksiškas ir negalime brėžti vienos linijos. Jūs galite sakyti, kad taip, yra įvairių pokyčių susijusi ir su mažais, ir su dideliais e, ūkiais. Ir visų kategorijų ūkiai nyksta. Tačiau kas yra svarbiausia? E, svarbiausia yra informacija e, šioje skaidrėje, kuri apima laikotarpį nuo 90-mečio e, iki 2006 metų. Ši lentelė parodo skirtingų dydžių Olandijos ūkių indėlį į bendrą žemės ūkio augimą. Visų pirma, matote mažus ūkius, po to vidutinio dydžio ūkius, ūkius didelius ūkius, labai didelius ūkius ir itin didelius ūkius. Ir kaip matote, e, maži ūkiai keturis kartus daugiau prisideda prie bendro žemės ūkio augimo nei dideli ūkiai. Kitaip tariant, be mažų ir vidutinio dydžio e, ūkių Niderlandų ir apskritai vakarų e, Europos šalių. negalėtų išgyventi. Nes e, dar kartą kartoju, didžiausia bendra žemės ūkio augimą lemia būtent mažos ir vidutinio dydžio įmonės. Tai yra paradoksas. nuo kurio kenčia e, bendra žemės ūkio politika. Kitaip tariant, dideli ūkiai turėtų būti tie, kurie yra konkurencingi, kurie turėtų e, vystyti savo pačių galimybėmis, negali to padaryti. Ant, antra paradokso dalis yra ta, kad dideli ūkiai prisideda, palygint su kitais e, ūkiais, mažai į bendrą žemės ūkio augimą. Tai yra tikrai paradoksiška situacija, jeigu mes kalbame apie ateitį, apie naujus poreikius, apie tai, kad reikia augimo, mažų, tiksliau darbo vietų, pajamų, tada akivaizdu, kad reikalinga sukurti naują bendrą žemės ūkio politiką, kurioje nebūtų mano minėto paradokso. Pereikime prie ūkininkavimo stilių. Yra įvairiausių ūkininkavimo stilių, kaip parodė e, tyrimas, kuris buvo atliktas Austrijoje, Italijoje, Ispanijoje, Niderlanduose. Ir yra įvairių būdų, kaip organizuoti ūkininkavimą. E, ūkininkavimas gali būti intensyvus, E, tai gali būti mažų sąnaudų ūkininkavimas, didelio masto ūkininkavimas, abu aukštų technologijų ūkininkavimas. Na, e, Niderlanduose mes atlikome tokį e, palyginimą tarp skirtingų ūkininkavimo e, stilių. Konkrečiai mūsų universitete mes palyginome aukštų technologijų ūkį su mažų sąnaudų ūkiu ir tyrimas e, truko 10 metų. Vadovavomės štai kokiais e, dalykais. Visų pirma, atrinkome e, ūkininkus, kurie, kuriems priklauso ūkis. Kitaip tariant, tai nėra kooperatyvas, e, tai turėtų būti kaip ir šeimos verslas. Ir kitas dalykas tai yra tai, kad e, pajamos, kurias gauna ūkininkas, turėtų būti būtent iš e, ūkininkavimo. Na ir mes palyginome skirtingus kriterijus, pavyzdžiui, kiek gaunama pelno, 100 kg primilžio E, kiek yra e, melžiamų karvių ir panašiai. E, mes pamatėme, atlikę palygin, palyginimą, kad aukštų technologijų ūkiuose gaunama beveik dvigubai daugiau pieno. Ir atitinkamai aukštų technologijų ūkio pajamos e, išaugo. Tačiau e, reikėtų paminėti, kad e, mažų e, sąnaudų ūkis yra stabilesnis, nes e, aukštų technologijų ūkiai susiduria su ta, tokia problema kaip neigiamas pinigų srautas. E, tokia situacija susidarė tada, kai sumažėjo e, Um, pieno kainos Europoje. E, su tokia problema itin susidūrė Danijos ir Niderlandų ūkininkai. E, tuo metu Niderlanduose netgi e, nutraukė veiklą kai kurie stambus ūkininkai. Ir atrodytų, kad tie ūkiai, aukštų technologijų ūkiai, kurie turėjo būti stipriausi, pasirodė besantis silpniausi, nes jie E, sakykime, daug investuoja į savo e, gamybą ir todėl yra labiau pažeidžiami nei mažų sąnaudų ūkiai. Pereikime prie išvadų. E, jau kelis dešimtmečius taikoma selektyvi žemės ūkio politika, tačiau nepaisant to maži ir vidutinio dydžio ūkiai vis dar egzistuoja. Jie yra maisto tiekimo saugumo tvirtovė. Kalbant apie e, nereguliuojamą rinką ir e, laikotarpį, kurį mes išgyvenam, tai dideli e, aukštų technologijų ūkiai yra nestabilus. Na, galbūt dėl to, kad tie ūkiai užsiema ne viena veikla, o keliomis ir todėl na, negalima pasakyti, kad tokie ūkiai yra stabilus. Galiausiai matome, kad dideli ūkiai yra remiami politikos ir mm, toks tendencingumas lemia e, anakronizmą. E, dauguma didelių ūkių e, mažai prisideda prie kaimo ir vietinės ekonomikos. Tokie ūkininkai sakykime, turi efektyviau kovoti su klimato kaita, e, efektyviau naudoti turimus, e, turimus išteklius, kurti darbo vietas. Ir e, ironiška, tačiau dideli ūkiai yra mažiau inovatyvus, lyginant su vidutinio dydžio ūkiais. Na, tai buvo tokios bendro pobūdžio išvados. Dabar kokios, kokie galėtų būti pasiūlymai dėl politikos. Labai svarbu, kad bendra žemės ūkio politika nebebūtų selektyvi, ji turi būti visa apimanti ir turi e, teikti galimybės e, visų dydžių ūkiams. Taigi e, dabartinė diskriminacija nebe atitinka mūsų poreikio. Taip pat reikia skatinti mažų sąnaudų ūkininkavimą, e, kitaip tariant, skatinti ekologišką ūkį. Be to reikėtų padidinti e, ūkių dydžių e, ribas, kad leistumėm vystytis mažiems ir vidinėms ūkiams. Be to, nustatyto dydžio išmokos turėtų būti siejamos su kraštovaizdžio ir bioįvairovės išsaugojimu reikalingos naujos maisto rinkos, nes dabartinė tiekimo sistema yra centralizuota ir tai yra problema. Taip pat reikia e, pritraukti jaunimo žemės ūkį bei peržiūrėti e, politikos darbo atvarkę skirtą žemės ūkio plėtrai ir tyrimui. Ačiū pirmininkė, tiek būtų iš mano pusės. Dziękuję. Prosimy o kolejną prezentację. Dėkoju. Manau, kad labai įdomu buvo išklausyti šį pristatymą. Noriu padėkoti gerbiamam profesoriui. O toliau kita mūsų kalbėtoja yra ponė Aniko Juhas. Labą dieną. Ponios ir ponai, aš jau 15 metų esu mokslininkė, esu nemažai kalbėjusi, e, taip pat įvairiom auditorijom, e, administratoriams, ūkininkams. Labai sunku paprastai įtikti ūkininkams, ūkininkai nėra pati palankiausia auditorija, taip pat kaip ir studentai kuriems irgi dažnai kalbu, o šiandien pirmą kartą kalbu parlamentarams. Tikiuosi, kad išklausysite susidomėję mano pristatymo. Aš noriu pakalbėti šiandien apie ūkių struktūrinius pokyčius ir mm, apžvelgsiu tos pokyčius centrinėje ir rytų Europoje ir jų ryšį su bendra žemės ūkio politika. Pabandysiu paaiškinti, kokie pokyčiai vyko, kas juos skatino ir pabandysiu e, nubriežti galimas ateities politikos galimybės, kaip tai atrodo žiūrint iš rytų Europos valstybių pozicijų. Pirmiausia, <clears throat> pakalbėkime apie duomenų buvimą. Naudojamės Eurostato duomenimis, ūkių apžvalgos duomenimis ir kitais duomenimis. Ir mūsų mokslinio tyrimo institutas, tai yra Žemės ūkio ekonomikos institutas, dažnai susiduria su problemomis, mm, naudodamasis visomis šiomis e, duomenų bazėmis Taigi, jei mes norime, kad mūsų politika būtų pagrista įrodymais, turime turėti e, nuoseklės statistinės duomenų sistemas, turime siekti, kad tie duomenys laiku patektų į duomenų bazės ir kad būtų palyginami, kad galėtume palyginti situaciją įvairiose valstybėse. Pabandėme <clears throat> apibriežti mažų, vidutinių ir didelių ūkių situaciją. Tas laikotarpis, kurį tyrėme, pasižymėjo tuo, kad kai kuriuose šalise keitėsi statistinių duomenų rinkimo e, reikalavimai. E, Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje tas ypač buvo pastebėtina, Bulgarijoje taip pat e, kitokie žemės ūkio naudmenis buvo įtraukti į duomenis ir dėl to labai sunku tos duomenis palyginti. Bet jei jau sakysime, kad išsprendėme duomenų problemą, jei sugebame nustatyti tam tikrus rodiklius, pagal kuriuos lyginsime valstybės, tai bet kuriuo atveju uh, tie mūsų rezultatai labai priklauso nuo duomenų kokybės. Taigi labai svarbu yra turėti geras duomenų sistemas. Kalbant apie struktūrinius e, pasikeitimus, ką galėtume pasakyti, kad ūkiai, e, ūkių skaičius vakarų ir rytų Europoje e, sumažėjo ir mm, jie pasidarė kapitalo prasme kapitalo intensyvumu pasižymintis ūkiai. Kokios yra problemos? E, yra dideli ūkiai, kurių nėra labai daug, ir yra labai daug mažų ūkių, o vidutinio dydžio ūkių yra nedaug. Taigi to, <clears throat> to vidutinio ūkio praktiškai e, nėra labai nedaug tokių vidutinio dydžio ūkių. Ir mm, prieš tai kalbės kolega šiuos dalykus apžvelgia iš sociologinės pusės. Tai rytų e, ir centrinės Europos šalise ūkių situacija yra tokia pati kaip ir vakarų Europoje. Daug mažų nedaug didelių ir visai nedaug vidutinių. Dabar matome <clears throat> skaidrę. Žydra spalva yra e, vidaus, e, vidurio Europos e, šalis, taip vadinamos ES 10 centrinių ir rytų Europos šalių, neįskaitant Kroatijos O jei pasižiūrėtume į tuos e, pilkus burbulus, tai matysime, kad iš tiesų yra atotrukis jaučiamas. Ir e, tas atotrukis yra nuo 7,8 iki 28,1. Pažiūrėkime kitą skaidrę, kuri labai atsiprašau yra maža. Mėlyna spalva pažymėtos centrinės ir rytų Europos šalis ir matome, kad yra trys tokios e, didesnės, <clears throat> labiau matomos žydros žymės kas mažėja. Mažėja mišrių kultūrų ir mišrių e, gyvūnus auginančių ūkių skaičius. O kas didėja, didėja, tas pažymėta mėlyna spalva apačioje, tai yra pasėlių kultūros. Tokių ūkių daugėja Ir visos tos tendencijos būtent yra ir nulemtos bendros žemės ūkio politikos. Matome, kas atsitiko, kaip keitėsi ūkių struktūra, bet dabar <clears throat> pakalbėkime apie tai, kas tą nulėmė. Ta nulėmė mikroekonominis e, kontekstas e, darbo vietų buvimas, žmogaus kapitalo specifika, demografiniai pokyčiai, socialinis kontekstas, užimtumo galimybės. Dešimtyje centrinių ir rytų Europos valstybių padidėjo darbo našumas dėl bendro žemės ūkio politikos ir kitų pasikeitimų, bet tos dešimt centrinės ir rytų Europos valstybių E, valstybių dar atsilieka nuo 15 senųjų ES valstybių. Tos, e, bet jei palyginsime tas moderniškiausias, didžiausias e, Vengrijos žemės ūkio įmonės ūkius su, pavyzdžiui, Niderlandų ūkiais, tai jie nesiskiria. Bet tarp mažų ūkių, kurie nėra patys moderniausi, rytų Europoje ir vakarų Europoje yra didelis skirtumas. Mm, toliau mm, pajamų žemės ūkija mm, skirtumas tarp vidurio ir rytų bei vakarų Europos valstybių irgi yra jaučiamas. Ir e, pajamų e, kiekiai, ypač pajamų dydis ypač skiriasi e, grūdinių kultūrų auginimo srityje, jei lyginsime rytus ir vakarus. Nes e, eidama susitikti su ūkininkais, pasižiūriu, kokios mašinos stovi e, automobilių stovėjimo aikštelėje jei e, mašinos geresnės negu mano, tai tada žinau, kad aš susitiksiu su, e, su, su grūdiniu kultūrų e, augintojais, o jei yra įvairių mašinų ir labai gerų ir nelabai gerų, tai tada žinau, kad sustiksiu ir su ūkininkais, kurie augina gyvulius ir su grūdinių kultūrų atstovais. Taigi, pajamos skiriasi priklausomai nuo to, kokia veikla žemės ūkija užsiimama. Jau 25 metai, e, kalbant, pas, kalbant apie rytų Europos ir centrinės Europos ūkius, matome, kad keičiasi kartos ir mm, ten nėra tų senų giminės e, tradicijų, kai per amžių amžius išlaikomas tas pats ūkis. Rytų ir centrinėje Europoje tokių senų tradicijų nėra, taigi e, tai, kas yra pasiekta, yra e, tų žmonių, kurie dabar traukiasi, išeina į pensiją viso gyvenimo pasiekimai ir labai svarbu, kad galėtume išlaikyti tą jų paveldą. Investicijos į žmogišką kapitalą mm, dabar susilaukia mažiau dėmesio negu ankstesnėme mm, bendro žemės ūkio politikos laikotarpyje. Taip pat mm, kita problema yra didelis susiskaidimas o e, tiek smulkus ūkiai, tiek vidutinio dydžio ūkiai e, gali mm, turėti geresnius rezultatus, jei bendradarbiauja, jei mm, siekia bendrų veiksmų rinkoje. Trūksta tarpusavio pasitikėjimo ir čia negalime sakyti, kad čia kalbame apie tą kolūkinį uh, nepasitikėjimą. Ne, atsirado naujas nepasitikėjimas, nes gamintojų organizacijomis ūkininkai nepasitikė, jie netiki tokio pobūdžio bendradarbiavimu. Taigi, kaip jau minėjau, kai kurie veiksniai skatina struktūrinius pasikeitimus, kai kurie juos lėtina ką mes siūlome, kai kalbame apie tiesioginės išmokas. Norime mm, paliesti tiesioginės išmokas ir kaimo plėtros paramą. Tiesioginiai, e, tiesioginės išmokos turėjo pozityvų poveikį, bet kalbant apie darbo intensyvumą, tai tas poveikis buvo neigiamas, bet žiūrint iš mokslinių pozicijų negalima sakyti, kad jis visiškai neigiamas, nes tai leidžia užtikrinti mm, daugiau darbo vietų žemės ūkyje. Mm, turime įvairių pavyzdžių iš Lenkijos, Čekijos, Slovakijos, Rumunijos ir čia skiriasi vieneto išmoka, ūkių dydis ir geografinis mm, ir jie taip pat skiriasi pagal savo geografinės charakteristikas. Ir galiausia galėčiau pasakyti, kad žalinimas kol kas nėra dar pagrindinis struktūrinių mm, pokyčių variklis. 15 metai yra pirmi metai, kai žalinimo priemonės yra vykdomos ir tik 15. Reikia pasakyti, kad 15 procentų ūkių mm, nelabai dar moka taikyti žalinimo priemonės, bet tikimės, kad ūkininkai pripras prie naujos sistemos ir jinai bus geriau taikoma ateityje. Dabar mm, kaimo plėtros parama centrinės ir rytų Europos valstybėse. Čia e, tomis programomis siekiama padidinti našumą, paspartinti struktūrinius pokyčius ir paprastai e, labiau klestintis dideli ūkiai daugiau tokios paramos gavo. Ir mm, tą galime pasakyti apie praėjusį laikotarpį, o dabar bandoma sutelkti didesnį dėmesį vidutinio dydžio ir mažiems ūkiams. Bet noriu pasakyti, kad tų vidutinio dydžio ūkių nėra daug. Tikimės, kad po penkerių ar dešimties metų pamatysime, kaip sekėsi orientuoti šias programas į vidutinius ir smulkius ūkius. Ir tos priemonės sukūrė e, darbo paklausą. Čia orientuojamasi į ekstensyves gamybos sistemas, taip pat kilo gyvenimo kokybė ir tai leido išlaikyti gyventojus kaime, taip pat atjaunėjo ūkininkų bendruomenė. Šios jauniems ūkininkams taikomos priemonės yra labai svarbios ir tikimės, kad tai iš tiesų pritrauks daugiau jaunų žmonių į žemės ūkį. Dabar e, konkretus e, su lyčių specifika susiję aspektai. Mes jų labai e, giliai nenagrinėjome ir žemės ūkija, manau, kad nėra su lyčių lygybė susijusių problemų, bent jau centrinėje ir rytų Europoje. Toliau ką turėtume daryti. Matome, kad žemės ūkio vaidmuo nacionalinėse ekonomikose mažėja. Dideli neiš, neišsilavinusių, pagyvenusių ūkininkų skaičiai, didelis skaičius tokių ūkininkų baigia ūkininkauti bet jauni ir kvalifikuoti darbuotojai neskatinami, mm, jie nemato paskatų e, dirbti žemės ūkėje, nes ten maži atlyginimai, žemės ūkio paskirties, žemės poreikis didėja, e, didėja koncentracija, toliau didėja ūkių specializacija ir tai lėmė ES tiesioginių išmokų politiką iki 2000, 2020 metų. Ir čia reikia pasakyti, kad vis didėja specializuotų ūkių skaičius. Ką mes siūlome? Siūlome, kad tiesioginės išmokos turėtų siekti kad ūkiai geriau prisitaikytų prie ekonominių, aplinkosaugos ir socialinių iššūkių ir kaip tai galima padaryti, stiprinant aplinkosauginį ir socialinį ūkininkavimo aspektus, mm, skatinant e, darbui intensyvių gamybos sistemų naudojimą ir tą galima padaryti perskirstant arba ribojant bendrą paramą O kalbant apie e, kaimo plėtros paramos priemonės, tai čia turime siekti paskatinti ūkius geriau prisitaikyti prie ekonominių, aplinkosauginių ir socialinių iššūkių ir turime siekti, kad ūkių struktūra būtų labiau orientuota į konkurencingą rinką, kad būtų e, moderni, modernizuojama gamyba, Turime skatinti inovacijas, žinių perdavimą, bendradarbiavimą, prisidėti prie mm, įvairių diversifikavimo projektų ir turime skatinti demografinę kaitą. jei kalbame apie šiolaikinės kompiuterinės technologijas, tai mm, jų naudojimas ūkininkavime irgi paskatins daugiau žmonių, e, daugiau jaunų žmonių dirbti žemės ūkyje, inovacijų partnerystė labai svarbi ta prasme ir manau, kad turime skatinti ūkininkus naudoti inovatyvius metodus ir žiūrėdama į ūkininkus ir į jaunus ūkininkus, manau, kad inovacijos būtent leis užtikrinti geresnę e, bendrą žemės ūkio politiką. Dziękuję pani profesor. Nim poprosimy kolejny. Na kągi, labai dėkoju. Dėkoju toliau. Aš norėčiau pasveikinti pas mus atvykusią ponę Maginės ir jos svečius. Sveiki atvykę į mūsų posėdį. Jūs dalyvaujate posėdėje, kuriame galite savo akimis pamatyti ir išgirsti ekspertų nuomonės. Pone Lainin Taip pat ir jūs norėčiau pasveikinti. Aš atsimenu, kad jūs parengėt puikų pranešimą. Todėl aš norėčiau Jums padėkoti, ponė Lainu, už Jūsų darbą. Na kągi, o dabar norėčiau suteikti žodį pono Alessandro Sorrentino. Pone pirmininkė, aš atsiprašau, bet aš kalbėsiu itališkai, nes e, man buvo leista suprasti, kad aš galiu kalbėti savo gimtają kalbą. Allora, eh, innanzitutto volevo ringraziare. Visų pirma, norėčiau padėkoti Žemės ūkio e, komitetui už tai, kad e, pakvietė mane ir kitus svečius į šias diskusijas. Mes atlikome analizę, kuri mm, remiasi daugiau ekonominiais dalykais. Todėl, kai pateiksime rekomendacijas e, politikoms, vadovausimės tokiais bendrais principais, o ne pateiksime konkrečių pasiūlymų dėl teisės aktų. Kai man e, buvo e, patikėta atlikti analizę, vien pamatęs analizės pavadinimą sunerim, su, iškėliau šią klausimą. Europos Sąjungoje jau 50 e, metų bandoma e, spręsti bendros žemės ūkio politikos problemas. Prieš daugelį metų buvo ieškomas vienoks sprendimas, o dabar matysite, kad pasikeitė e, požiūris į patį problemos sprendimą. Štai matote, apie ką aš kalbėsiu savo prezentacijoje. Aš e, daugiau dėmesio skirsiu pirmam, trečiam ir penktam klausimui. Antras ir ketvirtas klausimai yra pakankamai jums pažįstami. Taigi pirmasis dalykas yra susijęs su analizės apreptimi. Mes atlikome analizę vadovaudomis štai kokią prielaidą, kad nauja ES bendra žemės ūkio politika keičiasi. E, keičiasi jos pobūdis, kadangi anksčiau e, politika buvo pagrista išlaidomis, o dabar perinama prie reglamentavimo politikos keičiasi pačios politikos procesas. Tai yra tai, kaip yra vystoma taip pati politika. Anksčiau buvo uh, vadovaujamasi iš viršaus į apačią einančių požiūrių, o dabar vadovaujamės iš apačios į viršų einančių požiūrių, kuriuo paprasčiau, paprastai vadovaujamės kaimo plėtros politikose. Be kita ko keičiasi pačios politikos veikėjai. Tai yra keičiasi e, veikėjai, kurie veikia e, žemės e, ūkio produktų rinkose. Anksčiau e, bendras rinkos organizavimas vyko centralizuotai. O dabar matome, kad e, rinka daug, daugiausiai reguliuoja privačios organizacijos, ar tai būtų gamintojai ar tiekėjai. Visą tai turi, turi rimtų pasiekmių. Visų pirma, kaip jau sakiau, strateginė vaidmenį įgauna organizacijos, e, privačių asmenų organizacijos. Taigi šiuo atžvilgiu mes kalbame ne apie valstybės veiksmus, bet apie privačių organizacijų veiksmus. Šiuo atvilgiu galime paminėti e, gamintojų organizacijas, gamintojų organizacijų asociacijas. Šioje srityje mes e, tiksliau analizėje mes daugiausiai dėmesio skiriame gamintojų organizacijoms nes e, tam, kad atsirastų tarp profesinės organizacijos, e, jos e, nariai turi būti labai tvirti, stiprus ir dalyvauti maisto grandinės, maisto tiekimo grandinėje. Visi maisto tiekimo grandinės veikėjai turi būti labiau matomi ir stiprus, kad galėtų suformuoti tokias tarp profesinės organizacijas. Kitas dalykas yra tai, kad jeigu mes pereisime prie naujos žemės ūkio politikos, reikės struktūrinę prasme keisti maisto tiekimo grandinės. Jau matėme anksčiau, e, kas buvo daroma ir e, siūlome E, tokius struktūrinius pokyčius maisto tiekimo grandinėje įgyvendinti greitai, kadangi reikia pasakyti, kad šioje srityje e, pokyčiai tikrai yra spartus. Toliau kitas dalykas. Kalbant apie e, žemės ūkio rinkų organizavimą ir privačius subjektus, labai svarbus yra konkurencijos aspektas. Ir natūraliai dėl e, konkurencijos atsiranda poreikis bendradarbiauti tarp e, asmenų, kurie e, formuoja bendrą žemės ūkio politiką ir konkurencingumo politiką. Šioje skaidrėje matote, matote trumpą apžvalgą, kas keisis ES maisto tiekimo grandinėje matote, kad e, šios grandinės e, svarba ekonomikai yra didelė. Jos negalima ignoruoti. Tačiau kas yra dar svarbu? Yra tai, kad e, maisto tiekimo grandinė nuolatos evoliucionuoja, įgauna strateginį vaidmenį, jie apima vis naujesnius e, subjektus, kurie neturi nieko bendro, pavyzdžiui, su e, žemės ūkio produkcija, sakysime, žiniasklaida, e, tiekėjai ir taip toliau. Taigi ES maisto tiekimo grandinė keičiasi iš esmės. Ji e, gauna vis didesnės galės dėl naujų veikėjų atsiradimo. Ir būtent dėl tos priežasties mes turime koreguoti, struktūriškai koreguoti e, pačią maisto tiekimo grandinę ir veiksmų imtis nedelsant. Atsižvelgiant į tai, Mes parengėme tokį modelį. Šis modelis yra reikalingas siekiant įsiaiškinti, e, kokie galėtų būti panaudoti instrumentai, e, siekiant e, suderinti dėrybinės galias maisto tiekimo grandinėje visų pirma reikėtų išsiaiškinti e, keletą dalykų. Kas apskritai yra dėrybinė gale ir kas yra rinkos gale? Rinkos gale yra susijusi su veiksmais. Veiksmais, kurie turi poveikį e, priekybai, paklausai, pasiūlai ir e, matysime, kad e, tokie veiksmai turi apskritai poveikį ekonomikai. Tuo tarpu Kalbant apie dėrybinės galias, angliškai bargaining power, e, tokia gale yra panaudojama grasinant, pavyzdžiui, nedalyvauti priekyboje, ne, nesilaikyti tam tikrų sąlygų. Tačiau e, tokia e, dėrybinė gale nebūtinai įtakoja paklausą ir pasiūlą. Sakykime, aš sumažinu gamybą, siekdamas padidinti galę. Tai yra e, rinkos e, gale, nes taip įtakoju paklausą ir pasiūlą. Tuo tarpu, kalbant apie dėrybinės galės, jomis yra pasinaudojama e, ne siekiant įtakoti kainą arba paklausą ir pasiūlą, bet siekiant pagrasinti ne e, dalyvauti e, prekyboje, mainuose. Ka, ką tai reiškia? Kai e, rinkos gale gali įtakoti ekonomiką, iškraipyti konkurenciją, dėrybinė gale nebūtinai iškraipo konkurenciją. Tai yra svarbus aspektas. Ir paprastai E, dėl tokios dėrybinės galios neprarandame ekonominę naudą. Ir visa tai turi labai svarbių pasiekmių. Kadangi, kai mes kalbame apie dėrybinės galias, Mm, konkurencijai visą tai turėtų turėti visiškai kitokį poveikį, nei pavyzdžiui, jeigu būtų panaudota rinkos gale. Jeigu mes dabar žiūrėsime į e, rinkos galę, e, jos pasiekmes galėtų būti produktų trūkumas, e, nebendradarbiavimas ir rinkos gale yra skirta paveikti kainą ir kiekybę Tačiau, kalbant apie žemės ūkį, e, jis yra apibūdinamas kaip e, sektorius, kuriame yra didelė produktų įvairovė, kiekis yra didelis, taip pat e, šiame sektoriuje ir daug veikėjų, kurie tarpusavyje susiję, jie koordinuoja savo veiksnius, veiksmus ir e, Reikia pasakyti, kad e, dėrybinė galia šiuo atžvilgiu neįtakotų kainos ar kiekybės, bet e, įvairius veiksnius. Taigi žemės ūkis galėtų būti e, pateiktas kaip pavyzdys, kur galime sustiprinti dėrybinę galę gamintojų. Dėrybinė gale tapo centriniu mūsų analizės elementu nes e, mes laikomės nuomonės, kad e, maisto produktų grandinė pasižymė tam tikromis e, charakteristikomis, kurios puikiai atspindi, kaip yra kuriama pridėtinė vertė maisto tiekimo grandinėje. Štai trumpai pristatysiu modelį. Yra gamintojas, ir pirkėjas. Čia matote pridėtinę vertę, kurią sukuria produktų mainai. Pelnas gautas iš tokių mainų yra sudarytas iš trijų komponentų, iš trijų sudedamųjų dalių. Visų pirma, tai yra pajamos, kurias gauna e, E, gamintojas. Kitaip tariant, tai yra pinigai, kurias gautų e, ūkininkas net jei atsisakytų parduoti savo produktą pirkėjai. Kitaip tariant, tai yra garantuotos pajamos. Ir tai yra pajamos, kurias, sakykime, gamintojas gautų, jeigu parduotų savo produktą alternatyviais kanalais. E, raudona spalva pažymėtas pirkėjo gaunamas atlygis. Kitaip tariant, tai yra pinigai, kurias pirkėjas gautų, jeigu bendrautų su kitais tiekėjais. Tuo tarpu vidurinė dalis tai yra dėryb, dėrybų objektas. Kitaip tariant, ūkininkai, ūkininkai ir pirkėjai nusprendžia, kokia yra jų pozicija. Ir jų bet kuriuo atveju gaunama nauda iš esmės nulėmė jų poziciją dėrybose. Dėrybų objektas e, rezultatas priklausys nuo kelių dalykų. Kitaip tariant, visų pirma, nuo dėrybinės galios. Viena iš e, sutarties šalių gali primesti e, sąlygas kaip turėtų vykti priekyba kitai pusiai. E, mūsų paimtame pavyzdyje mes darome prielaidą, kad e, pirkėjas turi stipres dėrybinės galias, turi galimybę numatyti žaidimo taisyklės. Tačiau tuo pat metu pirkėjo pozicija yra labai stipri. Derantis Kodėl? Todėl, kad e, pirkėjas gali pirkti produkciją iš įvairių ūkininkų. Jis turi daug alternatyvų, mm, e, skirtingai nei ūkininkas, kuris gali savo produkciją parduoti tik tai keliems e, pirkėjams. Taigi, kaip matote, žalia spalva pažymėta kolona yra pažym, padalinama į dvi dalis. Tai yra į raudoną spalvą ir geltoną spalvą pažymėtus um, stačiakampius, kurie uh, atitinkamai ženklina naudą, kurią gauna pirkėjas ir naudą, kurią gauna ūkininkas. E, reikėtų paminėti dar du dalykus, kurie lemia dėrybas. Tai yra E, dviejų e, sutarties pusių situacija, kuri priklauso nuo e, galimybių, kurias turi viena ar kita sutarties pusė. O pozicija kiekvieno sutarties subjekto sustiprėja priklausomai nuo to, kiek jis turi alternatyvų. Ir tai lemia dėrybinę poziciją ir galimybę primesti žaidimo taisyklės e, rengti sutarties sąlygas, numatyti e, kitus parametrus, kaip turėtų vykti produktų mainai. Šioje skaidrėje matote kokį vaidmenį galėtų vaidinti gamintojų organizacijos. Suderinant dėrybinės galias pirkėjo ir pardavėjo. Šioje skaidrėje matote situaciją, kai gamintojų organizacija neegzistuoja. Tačiau yra daug ūkininkų ir mažai pirkėjų. Pasižiūrėkime, kas atsitiks, kai e, ūkininkus mes apjungsime į gamintojų organizaciją. Atsitiks štai kaip. Štai kokia situacija. E, visa tai turės poveikį taip pat ir ūkininkų dėrybiniai e, galiai ir taip pat jų bus įtakota ir jų dėrybinė pozicija. Kaip keičiasi ta dėrybinė pozicija? E, visų pirma, tos nuolatinės e, pajamos, kurias gauna ūkininkas, padidėja, kadangi gamintų organizacijos e, su tam tikromis sąlygomis gali lengviau identifikuoti alternatyvius tiekimo kanalus. Ir tai joms lengviau padaryti nei pavieniams ūkininkams. Iš kitos, taip sakant, ką mes norime pasakyti. Gamintojų organizacijų dėka ūkininkai gali turėti daugiau alternatyvų. Jie gali parduoti savo produkciją e, įvairiems e, pirkėjams. Ir tai padidi, sustiprina jų dėrybinės pozicijas. Tačiau tuo pat metu matote, kad e, viršui esantis raudonas stačiakampis e, sumažėjo, todėl kad e, sumažėja dėrybinė pozicija, kurią turi pirkėjas. Pirkėjas anksčiau turėjo labai daug alternatyvų, nes galėjo dirbti su įvairiais gamintojais, tačiau dabar turės reikalų tik tai su keliomis gamintojų organizacijomis ir turi mažiau e, alternatyvų, iš ko pirkti produkciją. Taigi yra įtakojama e, dėrybinė pozicija. Kaip matote, dėl gamintojų organizacijų atsiradimo e, turi naudos e, ūkininkai. Toliau, kaip matote, ir mėlyna spalva e, pažymėtas tačiakampis taip pat E, perkeliamas šiek tiek į viršų. Kodėl? Todėl, kad organi gamintojų organizacijos e, gali teikti paslaugas e, rinkai. E, kitaip tariant, mm, paslaugas, kurių negalėtų leisti savo ar pavienis ūkininkas. Ir tokiu būdu gamintojų organizacijos stiprina ūkininkų poziciją, nustatant taip vadinamas žaidimo taisyklės. Kitaip tariant, įtakoti dėrybinės galias. Dabar pakalbėkime apie poveikį. Kaip sakiau, gamintojų organizacijų atsiradimas įtakoja ūkininkų dėrybinės galias, nes atsir... dėl gamintojų organizacijų buvimo atsiranda alternatyvus prekybos kanalai. Tuo tarpu e, pirkėjo dėrybinė pozicija suprastėja, kadangi pirkėjas nebeturi e, galimybių pirkti produkcijos iš įvairių ūkininkų, bet iš tik iš kelių gamintojų organizacijų. Be to, ūkininkas tuo pat metu gali e, turėti dar naudos iš gamintų organizacijos, nes jos gali pradėti teikti paslaugas rinkai ir taip primesti, sakykime, rinkai savo žaidimo taisyklės. Taigi tokie būtų svarbiausi aspektai. E, kalbant apie gamintojų organizacijas, e, ne visos jos yra veiksmingos, kad galėtų įtakoti e, dėrybinę poziciją. Kodėl taip atsitinka? Taip atsitinka todėl, kad egzistuoja labai daug mažų gamintojų organizacijų ir jos vėlgi suteikia daug galimybių pirkėjui rinktis. Ir tas raudonas tačiakampis, e, matomas šioje skaidrėje, nesumažėja tiek, e, kad būtų galima sumažinti pirkėjo dėrybinę poziciją. E, jie gamintojai E, jų sukurtos organizacijos ne visada yra pakankamai stiprus, galėtų pradėti patys teikti paslaugas rinkai ir įtakoti, sakykime, kaip nors dėrybinės pozicijas. Tai taip pat turi pasiekmių ir politinę prasme. Kitaip tariant, rengiant būsimą politiką reikėtų nepamiršti, kokia yra reali rinkos struktūra. Ir atsižvelgiant į tai mes e, atlikome įvairias simulacijas. Pavyzdžiui, rinkoje egzistuoja tik tai vienas pirkėjas. Ir jei ūkininkai nori padidinti 20 procentų e, savo e, pridėtinę vertę maisto tiekimo grandinėje, tai į gamintojų organizaciją e, turi susijungti bent šeši ūkininkai ir nedaugiau. Šeši ūkininkai turi e, susijungti gamintojų organizaciją, kad savo sukūriamą pridėtinę vertę grandinėje padidintų 20 procentų. Dabar jeigu pirkėjai yra trys Tokiu atveju užtektų dešimties gamintojų organizacijų, kad jos galėtų padidinti 20 procentų pridėtinę vertę, kurią sukuria ūkininkas e, maisto tiekimo grandinėje. Kaip matote, mūsų analizėje mes atlikome įvairias analizės, įvairias e, simulacijas. Ir e, kaip, kurio, visa tai rodo, kad rinkos situacija iš tiesų įtakoja E, patį gamintojų organizacijų dydį ir jų efektyvumą. Kitaip tariant, esant tam tikroms sąlygoms e, ir dydis gamintojų organizacijų turi būti toks, kad jos galėtų kaip nors įtakoti situaciją. Kitas dalykas yra investicijos. Investicijos, e, kurios yra reikalingos alternatyviems maisto tiekimo kanalams rasti. Kai gamintojų organizacijos e, sugebės rasti kuo daugiau alternatyvių e, produktų tiekimo kanalų, e, padidins vėlgi savo e, rinkos poziciją. Kitas dalykas yra gamintojų organizacijos galimybės e, teikti e, paslaugas ir kovoti su e, nesažiningum, nesažiningais sandoriais. Reikėtų paminėti supply chain iniciatyvą, e, kuri e, dėje yra mažai žinoma ūkininkams. Gal aš iš karto perėsiu prie išvadų. Taigi, kokios galėtų būti išvados? E, dėl gamintojų organizacijų veiksmingumo, efektyvumo, struktūros, pajamų ir strategijos. Taigi, ką mes galėtume pasakyti? gamintojų organizacijų teikiamos, e, e, tiksliau koncentracija nebūtinai lemia rinkos iškraipimą ar e, įtakoja rinkos veiksmingumą. Daug kas priklauso nuo to, kaip yra m, mm, valdoma pati gamintojų organizacija. Yra įvairių sąlygų, kurias turi išpildyti gamintojų organizacija, kad sustiprintų savo dėrybinį potencialą. Tačiau E, tas dėrybinis potencialas neturėtų virsti e, rinkos gale, ką mes turime omeny. E, nariai, kurie priklauso gamintojų organizacijai, turi turėti galimybę ir išstoti iš organizacijos. Be to, gamintojai stodami į E, gamintų organizacijos turi sutikti su sąlygomis, e, kuriomis bus vadovaujamasi dėrybų metu. Kalbant apie gamintų organizacijų efektyvumą, sakėme, kad e, tai priklauso nuo daug dalykų. Visų pirma, reikia žiūrėti, kokia yra rinkų struktūra. Ar daugiau pirkėjų, ar daugiau pardavėjų. Iš principo, Mes laikomės nuomonės, kad apskritai e, gamintojų organizacijų egzistavimas teigiamai įtakoja ūkininkų dėrybinės galės ir neigiamai įtakoja pirkėjų. Tačiau šio poveikio mastai e, ženkliai priklauso nuo to, kaip yra organizuota pati rinka. E, jeigu matome, kad yra daug pirkėjų, E, gamintojų organizacijos turi būti pakankamai stambios, stipros, kad galėtų padaryti poveikį. Toliau taip pat mes pateikėme rekomendacijas dėl pačios struktūros, kaip turėtų, kokia turėtų būti e, gamintų organizacijų struktūra. Ma, mažos gamintojų organizacijos greičiausiai bus neveiksmingos ir neįtakos ūkininkų dėrybinių galių. Be to, e, kaip jau sakiau, Kalbant apie gamintojų organizacijas ir jų poveikį e, rinkai, daug kas priklauso nuo to, kiek rinkoje yra pirkėjų ir pardavėjų. Jeigu dar kartas e, kartoju, jeigu pirkėjų yra daug, jeigu yra jie vieningi, tada e, gamintojų organizacijų užimama rinkos dalis turi būti pakankamai didelė. Toliau kitas dalykas, apie kurį galbūt mes mažai kalbėjome, tačiau jam daug dėmesio skiriama dokumente. Tai yra efektyvumas, e, dabartinio reglamentavimo efektyvumas. E, reglamentavimo efektyvumas yra viena iš pagrindinių sąlygų, kad e, derantis ūkininkai užimtų stipresnę poziciją. Kitaip tariant, e, esant tam tikroms sąlygoms, galima sudaryti susitarimus, kurie būtų naudingi tiek pirkėjams, tiek pardavėjams, tiek e, vartotojams. Tačiau e, vienintelis dalykas yra štai koks. Kad taip atsitiktų, reikalingos tos e, gamintojų organizacijos ir e, jos turi būti pakankamai stiprios, kad galėtų įtakoti dėrybinės galias. Dėl strategijos. Aš jau sakiau, kad e, vienas iš labai svarbių aspektų yra susijęs su dėrybinė pozicija. Dėrybinė pozicija, kurią turi ūkininkai E, ūkininkai sustiprina savo e, dėrybinę poziciją, jeigu turi daug pirkėjų. Kitaip tariant, mes turime leisti užtikrinti e, gamintojų organizacijoms kuo didesnį lankstumą, nustatant produktų tiekimo kanalus. Atsižvelgianti tai, mes norėtumėm pateikti štai kokį pasiūlymą. Kitaip tariant, mes nenorėtumėm, kad būtų nustatytas kažkoks, e, kad mm, gamintojų organizacijos galėtų būti kūriamos tik, sakykime, vienam produktui parduoti. Tai yra toks mūsų pasiūlymas. Ačiū. Na kągi, dėkoju. Dėkoju labai, ačiū už labai įdomias mokslinės prezentacijas. Dėkuoju, aš taip pat norėčiau padėkoti Jums už prezentacijas, už pasisakymus. Kalbėsiu gan trumpai ir tiesiog noriu pasakyti, kad mes turėtume nepamiršti struktūrinių koregavimų, struktūrinės pertvarkos. Struktūrinė pertvarka yra nepaprastai svarbi bendros žemės ūkio stebėsinos programos dalis. Ji e, apima stebėsena, kurios metu stebima situacija visame pasaulyje žemės ūkio sektoriuje. Ir tai yra labai sudėtinga ir asimetriška sistema. Asimetriška kai, ir valstybių narių, ir produktų, tai ir regionų ypatumų požiūrių ir ją įtakoja ne tik žemės ūkio politika, bet ir didelė dalimi makroekonominiai pokyčiai, kurie nėra visuomet susiję su žemės ūkiu. Be to, jie daro poveikį taip pat ir taip vadinamasis mikroelgesys, elgesys mikro lygmenių. Jei pažvelgsite, pavyzdžiui, į duomenės pagal atskirus ūkius, pamatysite, kad kad net ir tuomet, kai gamybos sąlygos yra vienodos, ūkiams vis tiek ne, sekasi nevienodai. Ir kai kur struktūrinė pertvarka vyksta kur kas sparčiau nei kitur. Ir tai yra natūralu gal dėl to, kad naujos, naujos šalis, stodamos Europos Sąjungą, jau turėjo pertvarkyti savo ūkį. Įdomu yra pastebėti tai, kad net ir ES sambuvėse taip pat yra labai didelių skirtumų struktūrinio linijos pertvarkos srityje. Ir čia demografija vaidina labai svarbu vaidmenį, arba kit, taip tiksliau kalbant, tai yra ūkininkų amžius. Taip pat svarbus vien, dar vienas veiksnys yra ir lytis. yra dar vienas veiksnys, apie kurį pakalbėsiu šiek tiek vėliau. Praeitą vasarą e, Milane vyko seminaras, kuriame buvo kalbama apie tai, kiek ūkio dydis įtakoja produktivumą, veiksmingumą. Ir mes įsiaiškinome, e, kad e, veiksmingumas, efektyvumas, ekologiškumas visiškai nepriklauso nuo ūkio dydžio. Kaipgi galima atsižvelgiant į tai pakeisti savo vykdomą politiką? Mes atlikome studiją maždaug prieš 20 e, 10 metų buvo atlikta studija ir, ir jos metu paaiškėjo, kad daug kas priklauso nuo ūkininkavimo vietos. Ir jei nebūtų bendrosios žemės ūkio politikos, tuomet uh, struktūrinė pertvarka vyktų sparčiau ir e, veikla koncentruotųsi tose regionuose, e, kur e, ūkininkauti yra palankiausia. Ir nepaisant to, kad pirmasis kalbėtojas kalbėjo apie stambius ūkius, mes vis dėlto atlikdami savo studiją tokios informacijos nepastebėjome, ne, ne, negavome. Kai mes pradėjome taikyti atsiejimo priemonės, tuomet dydis prarado, ūkio dydis nebe, ta, nebe prarado savo svarbą. Be abejo, reikia pasakyti, kad negalima teikti, kad uh, stambus ūkiai visuomet pagamina, kad jų našumas, produktivumas yra automatiškai didesnis. Bet to reikia pasakyti, kad valstybės narės tą pačią politiką gyvendina visiškai kitaip, naudodamos savo tradicinius modelius, taikydami atsietą ar susietą paramą. Galvodami dabar apie ateitį, mes galvojame, kad reikia atsižvelgti į tai, kad žemės ūkio produktų kaina padidėjo tik dešimtadalių palyginus su tuo, kiek padidėjo pašarų ir, ir trašų kainos. Tai reiškia, kad ūkininkai susiduria su sunkumais ir jie dabar turi daryti viską, kad sukurtų kuo daugiau pridėtinės vertės, o tai kelia papildomus iššūkius. Dar vienas svarbus iššūkis tai yra klimato kaita. Tai reiškia, kad ūkininkauti reikia turint labai konkrečias žinias. O dėl to kai kuriems ūkininkams, dėl jų amžiaus, dėl jų naudojamų technologijų, dėl jų profesinės kvalifikacijos ar uh, gaunamų patarimų, konsultacijų nėra lengva. Ir paskutinis dalykas, kuris yra svarbus, kai kalbame apie politikos priemonės ir galvodami apie struktūrinę pertvarką, yra tai, kad mums reikia labai aiškiai suprasti, kad politikos priemonės turi skirtingą įtaką priklausomai nuo to, ar mes remiame kainas ar pajamas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Bardzo dziękuję. Na kągi, labai dėkoju. Dėkoju. Prieš pradėdami diskusiją ir prieš suteikdamas galimybę nariams užduoti savo klausimus, aš norėčiau pasveikinti Italijos atstovus svečius iš Italijos. Mums labai malonu, kad jūs dalyvaujate mūsų posėdėje ir aš tikiuosi, kad jums bus įdomu klausytis šios diskusijos. Ir aš taip pat džiaugiuosi, kad jūs galėjote išgirsti šiandien mums pristatytas prezentacijas, kurių esmė yra susijusi su struktūrinė pertvarka. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti mūsų svečiams už jų prezentacijas. Labai įdomu beje išgirsti skirtingas nuomonės. Man būtų įdomu sužinoti štai ką. Ar jūs galėtumėte man pritarti, kad negali būti vieno kažkokio recepto, kuris tiktų visoms šalims. Aš turiu statistikos, pavyzdžiui, apie Rumuniją. 29 procentai žmonių ūkininkauja Rumunijoje, Lenkijoje ūkininkų skaičius siekia 12,6 procento, o Junktinė karalystėje tik 1,2 procento kitose vakarų Europos šalyse ūkininkauja maždaug šiek, šiek tiek daugiau nei 2 procentai gyventojų. Tai yra labai aktualu, nes kai aš pradėjau mokytis 1961 metais, mano kaimelėje didžią daugumą gyventojų sudarė ūkininkai. Ir tie ūkininkai galėjo pragyventi iš ūkininkavimo. Jie neturėjo jokių papildomų pajamų šaltinių. O kaipgi situacija pasikeitė šiandien? Šiandien tik tai du žmonės tame kaimelėje yra ūkininkai, trys žmonės susi, e, verčiasi veikla susijusia su ūkininkavimu, o 20 žmonių teikia įvairias paslaugas, verčiasi įvairių, įvairių verslų. Kodėlgi e, situacija taip pasikeitė? Todėl, kad e, labai daug žmonių tam tikrų laikų nusprendė steigti savo įmonės. Ir dėl to be abejo labai padidėjo užimtumas mūsų kaimelėje ir mes tuo didžiuojamės. Bet tas pavyzdys parodo, kad situacija valstybės narėse labai skiriasi. Vieno kurpalio politika tikrai nepasiteisins. Kai kurios priemonės bus veiksmingos vienur ir visiškai bus bergščios kitur. Aš norėčiau dabar kreiptis į trečią mūsų svečią, Jūs kalbėjote apie gamintojų organizacijas ir jų galę. Tos organizacijos iš tikrųjų galėtų pakeisti uh, padėti uh, situaciją rinkoje. Galiu pateikti Jums pavyzdį. Man yra žinoma, pavyzdžiui, apie pieno gamintojų kooperatyvus jie gamino sūrį. Ma, vėlgi, pavyzdys iš mano kaimelio. Jame buvo du tokie sūrio gamintojai ir po to šalia, kaimyninė šalia, uh, valstybėje atsirado dar vienas sūrio gamintojas, kuris e, pardavinėjo savo sūrį mažesnę kainą ir taip jisai visiškai e, iškreipė situaciją mūsų rinkoje ir gamintojų organizacija nieko negalėjo padaryti tik vienas gamintojas galėjo, galėjo uh, įtakoti situaciją kamininėje šalyje ir uh, dėl to suma, uh, sumažėjo sūrio kaina. Ir dar norėčiau paklausti štai apie ką. Kai kuriuose šalyse ūkių yra labai daug. Ir statistika rodo, kad 70 procentų ūkių bendras plotas yra tik 5 hektarai. 1961 metais reikėjo 30 valandų tam, kad galima būtų pagaminti vieną grūdų vienetą, o šiandien tam jau reikia tik dviejų valandų. Taigi tai parodo, kad žemės e, ūkis iš esmės pasikeitė. Ir aš nebėjau, kad mes galėsime prisitaikyti prie naujos padėties, e, suradę tvarius ir žmonėms naudingus sprendimus. Była jedna gospoda, a ile teraz jest pubów, no co ciekawe. Na kągi. Man įdomu būtų sužinoti, kiek buvo da, kavinių, aludžių jūsų kaimelėje. Ačiū pirmininkė. Man tikrai labai e, patiko tai, ką pasakė mūsų svečiai. Ir e, tai, ką jūs sakote, tikrai privers e, su, susipa, verčia su, mus domėtis šiuo klausimu ir domėtis taip pat ir tais dokumentais, kuriuos jūs paminėjote. Jūs e, kalbėjote apie struktūrinius pokyčius ir veiksnius, e, kurie įtakoja struktūrinės reformas. Vis dėlto norėčiau užduoti štai kokį klausimą. Aš e, išklausiau, kas sakė ponas Alberdeš apie savo šalį. Kai kuriuose valstybėse dominuoja maži ūkiai, tačiau apskritai Europoje reikia sakyti, kad dauguma ūkių yra maži. Jeigu, pavyzdžiui, palyginsime situaciją su kitomis e, pasaulio e, dalimis, turiuomenį Šiaurės Ameriką, Australiją, matysime, kad mūsų ūkiai tikrai yra maži. Taigi, e, norėčiau štai koks klausimas. Struktūrinė reform, e, e, struktūrinės reformos lietai įgyvendinamos. Ir kaip galėtumėm jas paspartinti, pavyzdžiui, per įvairias priemonės, e, per paklausą. Sakykime, Italijoje yra e, daug itin mažų ūkių, tačiau ūkiai yra e, puikiai organizuoti ir e, gali konkuruoti efektyviai rinkoje. Tai turiuomenį bitininkus, kurių yra daug, sakykime, Bolzano miestelėje ir jų užimas ūkis yra tik tai pusantro E, hektaro. Tuo tarpu e, reikia pasakyti, kad jie tokie bitininkai sugeba eksportuoti savo produkciją už kelis šimtus tūkstančių eurų. Taigi noriu sužinoti, kaip paklausos e, priemonės galėtų įtakoti struktūrinių reformų spartą. Toks būtų klausimas. Ačiū. Pan poseł Agniu. Zasadnio. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš turiu tris e, pastabas. Po e, vieną kiekvienam kalbėtojui. Pirmiausia, Niderlandų atstovui noriu užduoti klausimą. Jūs kalbėjote apie tai, kad e, dabar, dabartinė tendencija yra ta, tokia, ūkiai vis stambėja. Bet įsivaizduokime, kad ūkininkas turi du sunus Jie abu daugininkauja ir e, jiems sekas visai neblogai. Bet problemos atsiras to met, kai tie sūnus susilauks savo vaikų ir kai jie taip pat norės ūkininkauti ir kai ūkininkai e, turės dalyti savo ūkį. Aš beje, žinau iš savo asmeninės patirties apie tai ir tai būtų e, pavyzdys to, kitos priešingos tendencijos nei ta, apie kurią jūs kalbėjote. Uh, Panašu, kad dabar mes neremėme stambius ūkius. Ir galima būtų pagalvoti, pavyzdžiui, apie, apie sėklų dauginimą. Paprastai tai yra labai nedideli ūkiai ir ūkininkai ūkininkai mažose ūkiuose paprastai kur kas atidžiau stebi situaciją ir tai yra suprantama situacija, bet ir, pavyzdžiui, pieno gamintojai nori turėti stambesnius ūkius, nebent jie nori specializuotis kokioje nors konkrečioje e, srityje tuomet gali vėlgi pasiteisinti mažesni ūkiai. Situacija iš esmės pasikeitė po to, kai žlugo Sovietų sąjunga. Bet aš nemanau, kad reikėtų galvoti apie ūkininkų amžių. Aš atsimenu, kad Kai buvau studentas, 80-metyje mums buvo sakoma, kad mūsų laukia katastrofa dėl to, kad vidutinis ūkininkų amžius yra 58 metai. Bet e, vyriausybė tuomet nieko nepadarė ir maždaug prieš metus kažkas man pasakė, kad uh, vidutinės ūkininkų amžius Junktinėje karalystėje šiuo metu yra 57 metai. Ir jeigu mes nieko nedarysime, jei tos situacijos nekeisime, tuomet tikrai mūsų ištiks katastrofa. Taigi aš norėčiau jūs tiesiog perspėti, kad nereikia gal panikuoti. Kai kam gali atrodyti, kad uh, žemės ūkis nėra labai patraukli viet, e, veikla. Na, da, aš nes nebuvau susitikęs su jaunų ūkininkų organizacija ir jie nepritartų jūsų nuomoniai. Daug kas iš to, ką jūs sakėte, da, iš tikrųjų pasiteisintų, jei kalbėtume apie tai teoriškai, o ne e, praktikoje. tai, ką aš čia kalbu apie tai, ką jūs sakėte apie gamintojų organizacijas. Nes gamintojų organizacijos jų galimas gali, galima piknaudžiauti. Ir negalima pasakyti, pavyzdžiui, karvė, kad ji nebeduotų pieno, negalima sustabdyti da, grūdų da, augimo proceso, negalima sakyti, kad koks nors ūkis darosi per didelis. Taigi da, jūs daug apie ką kalbėjote, bet tai gyvendinti praktiškoje būtų labai sunku. Ir jei mes turėsime labai stambes gamintojų organizacijas ir tai tos organizacijos turėtų labai daug galių ir galėtų streikuodamos, pavyzdžiui, iš esmės keisti situaciją rinkoje. Tam kai kurios valstybės pasipriešintų, pavyzdžiui, mano šalyje, mano vyriausybėje tai tikrai nebūtų priimtina. Argentinoje, kiek man yra žinoma, ūkininkai streik, e, streikuoja, bet paprastai tai daro po to, kai jau yra nurkintas derlius. Ir Jie tenai streikuoja dėl to, kad sako, kad mes neparduosime savo produkcijos tol, kol jūs nepakelsite kainos. Gal tokiu atveju, gal tai ir pasiteisina, bet kitais atvejais man sunku būtų įsivaizduoti. Ponas Posaut. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šiandien mes kalbame apie 21 e, amžiaus e, žemės ūkį, bet e, bendros žemės ūkio politiko ne, tikrai nieko e, nepakeičia, jie tik tai žlugdo tą ūkį. Jau 30 metų ūkininkų padėtis tik tai blogėja, taip yra dėl to, kad vis didėja įvairių gamybos reglamentavimas, Rusijos embargas O ir čia galima tik tai dar kartą pasakyti, kad bendroji žemės ūkio politika yra tikrai pasenusi. Ji yra susijusi su didžiulė biurokratinė našta ir aš esu ūkininkas, kaip jums yra žinoma, aš jau kelis dešimtmečius savo kailių patiriu, kad ta politika nepasiteisina. Praeitą savaitę Deponas Junkeris kalbėjo apie tai, kad reikia supaprastinti bendrą žemės ūkio politiką. E, taip, ją reikia supaprastinti tam, kad galima būtų sumažinti biurokratiją ir administracinę naštą. Ir, pažiūrėjau, pagal trečią ramstį Europos komisija regionai ir valstybės narės. Trys yra tokie veikėjai ir labai sunku yra išsiaiškinti, kas už kokias lėšas yra atsakingas. Ir, ir galiausiai skirtos lėšos nepadeda, nesuteikia struktūrinės paramos ūkininkams, o tik tai apsunkina jų patirtį, kaip beje ir visa jūsų bendroji žemės ūkio politika. Dėkuoju. Voorzitter, dank u wel. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau užduoti klausimą profesoriui Van der Pluch. Mes kalbame apie žemės ūkį ir jei pažvelgsime tai, kas vyksta Niderlanduose. Kaip jūs vertintume dabartinę situaciją? Kaip galim būtų palyginti šeimos ūkius su pramoninė ta, uh, pramonin, pramoniniais ūkiais. Gal galėtumėt pakartoti savo klausimą, nes panašu, kad e, jūsų klausimas nebuvo išvistas į vokiečių kalbą. Taigi, mano klausimas yra štai toks. Jūs kalbate apie tai, kad supirkimo kainos yra maždaug tris kartus mažesnės e, Niderlanduose nei sąnaudos, ir taip yra ir pieno sektorėje, ir, e, e, ir kitur. Ir tam, tokiame kontekste aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs vertintumėt šeimos ūkių ateitį, jų perspektyvas. Atsakykite į tą klausimą, nes Niderlanduose tikrai yra labai daug šeimų ūkių. Panas Dorfman. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau užduoti Jums klausimą. Kalbant apie gamintojų organizacijas, tai akivaizdu, joms atsiradus stiprėja dėrybinė pozicija. E, Ta galima pasakyti ir apie e, kooperatyvus, kurie atsirado prieš šimtą metų mano regione. E, šiandieną mes susirinkome tam, kad pagalvotumėm, kaip reikėtų organizuoti bendrą žemės ūkio politiką, kad pagerintume situaciją. Ir matau, kad trūksta paramos gamintojams. E, yra remiami tik tai gamintojai, e, kurie gamina vaisius ir daržovės. Kitose sektoriuose tokios paramos nėra. Taigi norėčiau paklausti, E, kaip būtų galima pagerinti situaciją apskritai. O kalbant apie vaisius ir daržovės, aš esu kilęs iš e, regiono, kur jų užauginama pakankamai daug. Yra taip pat yra, taip pat yra susibūrę ir gamintojų e, organizacijos. Tačiau dažnai man susidaro įspūdis, kad jūs kalbėjote apie tai, kad na, būrentis gamintojų organizacijomis atsiranda ir problemų su e, konkurencija. Konkurencija tikrai labai yra didelė žemės ūkija. Yra kontroliuojama ir gamyba, ir kartais kontrolė yra tokia griežta, kad gamintojų organizacijos negali laisvai veikti. Taigi aš laikausi nuomonės, kad gal žemės ūkį e, reikėtų perorganizuoti, kad egzistuotų ne tik tai gamintojų organizacijos, bet ir konsorciumai. Konsorciumai būtų dar didesni E, lyginant su gamintojų organizacijomis. Taigi norėčiau sužinoti, ar kalbant apie konkurencingumo teisę, jūs galite įsivaizduoti tokią situaciją, kai atsirastų dar e, stipresni veikėjai nei, sakykime, gamintojų organizacijos kaip e, konsorciumai. Nes e, žinia, kad e, pirkėjai, kaip jūs ir sakėte, tikrai tampa vis e, galingesni. Ponas Flanagan, dėkoju. Labai įdomios prezentacijos, ypač norėčiau pabrėžti gamintojų organizacijas ir ką būtų galima padaryti, turint galvoje gamintojų organizacijų pastangas. Airijoje turime situaciją, kai oro linijose Ryanair Linger akcijas nusipirko ir atsirado dominuojančioje rinkos pozicijoje. Ir čia mes kalbame apie David, Dovydą ir Galijotą. Gamintojų organizacijos yra bandymas m, mm, atsispirti, bandymas sujungti, apjungti tiekėjus noriu paklausti, ką galime padaryti, kad sumažintume uh, dydį tų <clears throat> mėsos fabrikų, supermarketų ar kitų įmonių. Kaip sumažinti jų dydį? Kalbėtojai iš rytų Europos įdomiai kalbėjo kaip e, skiriasi gerovė e, ir pragyvenimo lygis e, ūkininkų priklausomai nuo to, kokia žemės ūkio sritimi jie užsima. Bet aš noriu pasakyti, kad, pavyzdžiui, net yra ūkininkų, kurie turi asmeninius lėktuvus ir e, tas e, ūkininkas su tuo asmeniu lėktuvu tiesiog sugebėjo pasinaudoti e, esamą situaciją ir, ir tie jo pinigai yra iš tos bendruomenės, kurioje aš gyvenu. Kai kalbama apie apie e, gyvūnų e, vidaus organų e, naudojimą. Čia regis irgi pažeidžiami konkurencijos įstatymai. Ir ar nėra taip, kad tais konkurencijos, <clears throat> konkurencijinėmis taisyklėmis naudojamasi, kad apsunkintume padėti smulkiems ūkininkams? Dėkoju. labai prašyčiau mm, ne, neviršyti kalbėjimo laiko. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau ponė Juhaš klausimą pateikti. Jis sakė, kad jos tyrime nėra Kroatijos paminėta ir tai jau ne pirmas kartas, kai Kroatija <clears throat> niekur neįtraukiama labai būčiau pageidavęs, kad ir Kroatijos situacija būtų apsvarstyta. Jūs minėjote, kad žemės ūkija viena didžiausių problemų yra ūkininkų senėjimas. Dar norėčiau vieną problemą pridurti, tai yra skurdas. Kroatijoje daugelis ūkininkų turi pensiją, kurios dydis tik 50-70 eurų. Iš tokios pensijos net pagrindinių E, poreikių negalima patenkinti. Kai jūs atlikote savo tyrimus, galbūt jūs e, matėte, kaip sprendžiama e, pensininkų problema šiuose rytų ir centrinės Europos valstybėse, ar yra nustatyta kokia nors minimali ūkininkų pensija, kuri leistų jiems orę senatvę užtikrinti. Dėkuoju. Dėkui. Ponas e, Hoisling. Aš norėčiau kalbant apie struktūrinius pokyčius, pasakyti, kad šie procesai yra ir natūralūs, kurie vyksta. Daugelį ES valstybių narių situacija yra skirtinga. Ir čia nerasime vieno modelio, kuris galiotų visiems, ypač kai kalbame apie alternatyves pajamas. Be to turime neužmiršti, kad kai kurie procesai yra natūralūs, kai pasiekiama tam tikra kritinė masė. Jei pasižiūrėtume į Vokietijos pavyzdį, tai ar paly, ir palyginsime su rytų Europos situacija. Tai ar rytų Europos didelės įmonės labiau priklausomos nuo ES žemės ūkio politikos? Abejoju. Kai kalbame apie diversifikavimą, tai čia kalbame apie galimybę gauti pajamas iš kelių šaltinių. Pasaulio rinką ir orientavimasis į pasaulinę rinką nėra pats geriausias metodas. Jei pažiūrėtume apie regioninį, regioninę orientaciją, tai jinai galbūt būtų daug naudingesnė. Mūsų politika, kuris siekia liberalizavimo ir uh, didesnio orientavimosi į pasaulinę rinką, ko gero, nėra pati geriausia. Manau, kad turime skatinti diversifikaciją ir mm, siekti mm, iš tiesų efektyvių politikų. Ponas Dorman, dėkui. Derfor er det vigtigt, at der er plads øh, til alle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 labai svarbu yra pagalvoti apie darbo vietas ir užimtumą visoje sistemoje. Ūkininkai konkuruoja pasaulinėje rinkoje. Ir čia, aišku, iškyla didelių ūkių ir e, mažesnių ūkių problemos. Subsidijavimo taisyklės, kurios buvo praeitie, nebūtinai palengvino gyvenimą, skatino tam, tikras, tam tikrus netgi krizinius pokyčius. Komisija turėtų pasižiūrėti, kokios taisyklės yra įvairiose šalise. Vienos valstybės narės duoda didelės išmokas už žemės plotus, kitos kelia labai aukštus aplinkosauginius reikalavimus. Mes turime siekti, kad būtų užtikrinta vienoda, mm, kad būtų užtikrintos vienodos konkurencinės sąlygos, kad visos valstybės e, vienodai konkuruotų. Ir ar būtų mažas ūkis ar didelis, kaip pasinaudoti geriausiomis prieinamomis technologijomis kad e, mūsų ūkių tarša sumažėtų, pavyzdžiui, amoniakų e, ar e, kitais, kitomis žalingomis medžiagomis. Augalai, purški, pavyzdžiui, sakysim, purškimas ir reikalavimai purškimui, atitinkamai technikai yra kai kur labai griežti, o konkurencija pasaulinėje rinkoje tikrai nemažėja ir nėra skirtingų sąlygų mažom ar didelėm įmonėm. Ponas Bogovič, dėkui, ponė pirmininkė. Kai kalbame apie ūkininkavimo modelius, tai aišku, kad ūkio dydis ir veikla, kurią užsima ūkis, yra susijusi. Yra įvairūs ūkininkavimo būdai ir uh, tai taip pat susijęs su diversifikacija. Šis procesas tęsis, žemės kiekis yra ribotas ir iki begalybės mes čia nenukeliausim. Aš esu iš Slovenijos ir galiu pasakyti, kad vis daugiau jaunų žmonių nori grįžti į gamtą, užsimti ekologiniu ūkininkavimu, mm, jie pasisako už trumpas tiekimo grandinės, už e, daugiau maisto mm, produktų gaminimo savo ūkiją E, taip pat užsima tam tikrą socialinę veiklą, parama neįgaliesiems ir panašiai. Tai mes turime atsitraukti nuo to standartinio ūkininkavimo modelio. Keičiasi ūkininkavimo stiliai, metodai, turime diversifikuotis ir e, tuo būdu atsirastų galimybė sukurti naujų, kitokių darbo vietų ūkiuose. Ponas Agnių, dėkui pirmininkė, kad vėl suteikėte man žodį, kadangi ponas Fanegan paminėjo mano pavardę, norėčiau sureaguoti į tai, ką jisai sakė ir pateiksiu pavyzdį, kaip konkurencingumo taisyklės veikia Junktinė karalystė. Yra du kiaušinių pakuotojai, kurie susijungia ir tapo labai svarbių tiekėjų supermarketams. Jungtinės karalystės Britanijos valdžia pasakė, kad jūs negalite susijungti, nes dėl to turėsite daugiau galios ir vartotojams kiaušinių kaina galėtų padidėti. Ir jiem buvo liepta vėl išsiskirti, pasidalinti. Dėkoju. Dabar norėčiau kad mūsų ekspertai atsakytų į pateiktus klausimus. Turim 15 minučių kiekvienam ekspertui. Ne, pasitaiso pirmininkas 15 minučių visiems ekspertams turime duoti, taigi kiekvienas iš jūsų galite penkias minutės atsakinėti. Aš uh, norėčiau, kad būtų šiek tiek um, kalbama ir apie tai, kaip bendra žemės ūkio politika padeda ūkininkams. Susidaro įspūdis, kad tik tos politikos dėka ūkininkai išgyvena. Pietose yra labai intensyvaus ūkininkavimo ūkių bet yra kiti ūkiai, e, grūdus auginantis, ar mėsą gaminantis, ar pienininkystės ūkiai. E, kurių e, sėkmę labai remia išorės sąlygos ir tinkamų ūkininkavimo metodų naudojimas. kai tik išorės sąlygos įgauna poveikį, tai turi mm, lemiamos įtakos Europos žemės ūkiui. Ir klausimas yra, ką turėtų remti žemės ūkio politika, bendra žemės ūkio politika, e, aplinkosauginius Mm, reikalavimus, siekti užtikrinti, kad ūkininkai būtų konkurencingi, maži ūkiai yra naudingi visuomeniai, nes užtikrina jos saugumą, bet ne visuomet e, darbo našumas mažose ūkiuose yra pakankamas ir ne visuomet jie pakankamai mm, pagamina. Taigi, aišku, norime mažų ūkių, bet žiūrint iš ekonominių pozicijų, tai nėra efektyviausi ūkiai. Ir ar jauni ūkininkai nori uh, ūkininkauti mažose ūkiuose? Ne. Aiškiai matome, kad ne. Dabar žodis mūsų prelegentam. Dėkui, pirmininkė. Europos komisijos atstovas sakė, kad ūkio dydis nėra svarbu. Pasižiūrėkime, kaip yra. Taip, iš vienos pusės žiūrint, kai kalbame apie ūkininkavimą ūkio mastu, tai dydis nėra labai svarbu. Kastro Bogovič, Hausling ir kiti e, tą minėjo. Ūkiai randa optimaliausius ūkininkavimo metodus, diversifikuojasi, žiūri, kaip kuo mažesnius gamybos kaštus turėti, taip pat turi e, pajėgumus perdirbti produktams ūkiją, ieško rinkų ir taip toliau. Taigi, aš savo dokumente siūlau 11 įvairių strategijų, kurias galima praktiškai naudoti ir gauti pajamų nepriklausomai nuo ūkio dydžio. Bet problema yra žemės ūkio politika, bendra žemės ūkio politika ir čia jau ūkio dydis turi reikšmę, nes tiesioginės išmokos keliauja į didžiausius ūkius. Ir galiu užtikrinti, kad bus labai didelis spaudimas daromas, kad ta sistema ir toliau būtų tokia net po 20 metų. čia kalbame apie kaimo plėtros antrojo ramščio politiką, kur sakoma, kad įvairia veikla užsimantis ūkiai neturėtų būti remiami. Ir čia tokie ūkiai dažniausia būna e, smulkus ūkiai. Taigi yra diskriminacija bendroje žemės ūkio politikoje ir šį dalyką reikia keisti. O tada kyla klausimas, <clears throat> kaip ir klausė pirmininkas, ką turime remti - konkurencingumą, aplinkosaugos ar kokius dar dalykus. Noriu pasakyti, kad praktiškai jau yra sprendimai, nes Europoje yra tokie ūkininkavimo metodai, kurie yra konkurencingi aplinkosaugos prasme, saugus ir e, turi didelį darbo našumą. Ir aukštas darbo našumas pasiekiamas nebūtinai didelėme ūkyje. Ir Europos žemės ūkio politika būtent į tą turėtų būti orientuojama. Parlamentarai e, iškėlė tą dilemą tarp šeimos ūkių ir didelių ūkių esančią <clears throat> už Europos ribų, e, Ukrainoje, Magrebo šalise, Senegale matome, kad steigėsi labai didelės, labai dideli ūkiai. Pavyzdžiui, Marokė e, žemės ūkio įmonė turi 1200, 1200 hektarų e, žemės ūkio naudmenų ir tokie dideli ūkiai kelia grėsmę ES smulkiems ūkiams. Bet turime neužmiršti ir to, kad bankai dažnai turi didelius žemės kiekius. Ir ne žemės ūkininkai nori investuoti spekuliaciniais tikslais į žemės ūkį. Ir tai skatina labai didelių ūkių kūrimasi taip pat ir Europoje. Ir jie yra labai žalingi, um, jie labai, mm, labai žalingi šeimininiams ūkiams, nes e, iškraipo konkurenciją. Ir šitas pavojus iš tiesų yra labai realus Taigi e, tolesnė žemės ūkio politika turėtų pažiūrėti, paieškoti būdų, kaip ap, apsaugoti tokius smulkius šeiminius ūkius šitome agresyviame kontekste. 2014 m. 4 vasario e, parlamento rezoliucija e, skaičiau, jinai skirta mažoms žemės ūkio įmonėms, viskas ten labai aiškiai surašyta, bet reikia, kad kai kitas, e, kitas raundas e, bendro žemės ūkio politikos diskusijų vyks, kad į tuos dalykus būtų atsižvelgta. I have a question to Mr. President. I have a question to Mr. President. Ah, okay, sorry. E, ja byłem autorem tego... Aš turiu klausimą, kurį norėčiau užduoti profesoriui. Aš parengiau pranešimą dėl smulkių ūkių. Ir kai pranešimas buvo rengiamas, mes susitarėme dėl bendros pozicijos, nes smulkių ūkių situacija gali pablogėjęs reformuojant bendrą žemės ūkio politiką ir tai reikės išvelgti. Man labai malonu sėdėti čia prie vieno stalo su tokio svarbos pranešimo autoriumi. Labai Jums dėkoju už Jūsų darbą. Aš e, su malonumu pateiksiu Jums daugiau informacijos. Taip Jūs e, kalbate iš tikrųjų apie tai, kad mažus vidutiniai ma, ūkiai yra labai svarbus smulkus ir vidutiniai ūkiai yra labai svarbus Europoje, tam, kad galima būtų užtikrinti žemės ūkio gyvybingumą. Ir JAV senate neseniai buvo parengtas pranešimas, kuriame beje kalbama apie tą patį. Mūsų žemės ūkis šiuo metu yra pernelik aktyviai orientuojamas eksporto link ir per mažai dėmesio yra skiriama regionų ekonomikai, e, regionų dinamikai, regionų ypatumams, poreikiams, nes e, smulkus ir e, vidutinio dydžio ūkiai yra labai didelis Europos turtas. Dėkuoju. Aniko Juhaš. Problema su Kroatija ne, ne ta, kad ji mums nepatinka, bet tiesiog tuomet, kai mes rinkome informaciją, informacijos apie Kroatiją mes negalėjome rasti. Taigi kitą kartą mes sutrauksime Kroatiją dėl generavimo ciklo. Apie tą kalbėjau. Ir iš tikrųjų gal 80-metyje situacija buvo e, kitokia ir šiandien situacija yra pasikeitusi ir aš tą matau. Duomenys vaidina svarbu vaidmenį. Taip pat labai daug priklauso nuo to, kas apdoroja, tvarko tos duomenys, kokia, kokios išvados yra daromos. Ir aš manau, kad mes turėtume gerai išanalizuoti visus turimus duomenys, e, formuodami savo politiką. Ir negalima tik tai sakyti, kad keičiasi tik tai ūkininkų kartos. Keičiasi ir technologijos. Ir jos ir keisis ir toliau, ir mes turėtume tam pasiruošti. Jei mes nepradėsime ruoštis jau dabar, tuomet atotrukis tarp vakarų Europos ir rytų Europos tikrai didės. Ir aš apie tą ir stengiuosi kalbėti. Jūs sakėte, kad daugininkavimas šiuo metu e, jaunimo bent jau akise nėra labai patrauklus. Bet taip iš tikrųjų yra ir aš manau, kad mes turime geriau reklamuoti ūkininkavimo veiklą. Turime įtikinti jaunimą, kad e, žemės ūkio sektorius yra taip pat labai konkurencingas ir jame taip pat labai sėkmingai galima plėtoti e, savo veiklą. Ir galima būtų paieškoti pavyzdžių visame pasaulyje. Pavyzdžių, kurie padėtų mums e, padidinti bendrosios žemės ūkio politikos patrauklumą. Be to man susidarė įspūdis, kad kai formuojamos yra strategijos, o jau aš beje dalyvavau rengiant tris strategijas, viena iš jų buvo skirta e, Vengrijos kaimo plėtros strategijai, maisto saugos strategijai ir dar viena strategija, kurią rengia mano institutas. Mes išanalizavome daugybę informacijos, daugybę duomenų, daug galvojome ir tuomet prieėmė išvadą, kad galiausiai norėtume sugebėti įspręsti visas pasaulio problemas. Norėtume, kad pasaulyje įsitvirtintų tvarka ir norime spręsti visas pasaulio problemas tam, kad visiems būtų tas sprendimas primtinas ir stambiems, ir, ir mažiems. bet e, nereikia gal tokiais, e, tokių didelių užmojų turėti. Ūkininkams galima padėti labai e, nedidelėmis, besvarbiomis priemonėmis, pavyzdžiui, skatinant inovacijas, dėgiant naujasias technologijas. Ir paskutinis klausimas, į kurį atsakysiu, buvo susijęs su skurdu ir su skurdu kaimo vietovėse. Nežinau, kaip atsakyti jūsų klausimą, bet žinau, kad tokia problema egzistuoja. Iš tikrųjų yra žmonių, kurie gyvena, gyvena skurdžiuose regionuose ir tie žmonės net negali uh, persikraustyti kur į miestus dėl to, kad jiems trūksta uh, lėšų. Tai yra reali problema ir aš tikiuosi, kad toliau reformuojant bendrąją žemės ūkio politiką bus bandoma ją spręsti. Dėkuoju. Ačiū. Centrinėje ir rytų Europoje buvo pokyčių ir jiems suprasti reikia suvokti, kad kažkada egzistavo vien tik tai valstybinės įmonės, žemės ūkio įmonės. Pavyzdžiui, Lenkijoje apie 90 procentų priklausė ūkių valstybei. O kitose šalyse situacija buvo visiškai kitokia, todėl ir struktūriniai pokyčiai yra tokie sudėtingi. Ačiū poniai Juhaš, dabar žodis ponui Šarentiniu. Dėkoju pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems už pateiktus klausimus. Nelengva juos atsakyti. Tačiau pasižymėjau vieną svarbų dalyką. Tai yra rinkos organizavimas. Ne va tai yra e, tam tikras e, amortizatorius e, struktūriniam procesui, struktūrinių reformų procesui. Ir buvo sakyta, kad žemės ūkija vyksta ir labai spartus pokyčiai, ir labai lėti e, pokyčiai. Ne va tai maži e, ūkiai. E, Yra konkurencingi, tačiau jie yra konkurencingi tik tada, kai rinka veikia. E, Paulas de Gastro e, papasakoja apie situaciją Italijoje. E, Nevatai obolis auginantis asmenys gali puikiai konkuruoti pasaulinėje rinkoje, nors jų ūkiai yra tik tai pusantro e, hektaro. Kodėl jie gali konkuruoti pasaulyje? Todėl, kad jie daug investavo. Investavo tam, kad e, e, išreklamuotų tam tikros kokybės produktą. Taigi, obolių augintojai sugebėjo rasti savo produktui e, pirkėją rinkoje ir sustiprino savo taip vadinamą dėrybinę e, poziciją, kuri leido jiems virsti konkurencingiams. Dabar buvo klausimas, kaip teoriją paversti praktiką. Buvo kalbėta apie sistemą, kuri veikia vaisių ir daržovių sektoriuje. Jeigu aš neklystu, apie tai kalbėjo ponas Dorfmanas. Tuo tarpu buvo sakyta, kad kitose sektoriuose yra problemų. Tačiau netgi kalbant apie vaisių ir daržovių sektorių, yra įvairiausių situacijų yra labai sėkmingų pavyzdžių, tačiau yra ir kitų situacijų, kur gamintojų organizacijos yra vertinamos kaip kliūtis, gaunant tam tikrą finansavimą. Gamintojų organizacijos ne visada yra vertinamos kaip galimybė e, padidinti e, savo galimybės rinkoje. Taigi, kalbant apie tuos gerus pavyzdžius, kaip e, juos galėtumėm perkelti į, į kitas vietovės. Buvo minėtas e, Trentino obolių gamintojų pavyzdys. Gal reikėtų e, organizuoti kažkokį įvairią veiklą užsiemantį kooperatyvą, konsorciumą. Tačiau, aišku, tokiai struktūrai sukurti reikia daug pastangų. Dar vienas dalykas. Sąlygų skirtumai Aš e, uždėjau šią skaidrę, kurioje yra pateikiamos galimos rekomendacijos politikai. Tad kokios e, kyla problemos? E, jau buvo kalbėta apie vaisių ir daržovių sektorių ir buvo sakyta, kad na, šiame sektoriuje yra sukurtos tam tikros struktūros, kurios leidžia sėkmingai konkuruoti. Tačiau e, kalbant apie naujus produktus, e, e, pavyzdžiui, mėsą, alyvogių aliejų, šiems produktams taikomos ypatingos sąlygos, kalbant apie konkurenciją. Toliau yra ir kitų produktų, kur, sakykime, konkuruoti sunku, kurių atžvilgių konkuruoti ir labai sunku. Tuo tarpu, e, sakykime, vaisių ir daržovių sektorija konkurencijos netrūksta. Taigi matote, kad yra labai didžiulis atotrukis tarp skirtingų sektorių. Ir tas atotrukis yra tiesiog e, pagrindžiamas e, ne, sakykime, tuo, kaip yra organizuojama maisto tiekimo, maisto produktų tiekimo grandinė, bet pagrindžiama politiniais sprendimais. Sakykime, jeigu e, egzistuoja gamintojų organizacijos, tai gali turėti daug teigiamų pasiekmių gamintojams. Tačiau e, galbūt ne visose sektoriuose ir gali būti pavojus, kad na, atsiras tam tikrų paskatų e, rinkų iškraipimų, kurie atsirado e, per žemės ūkio politiką ir e, vienodo lygio išmokas. Taigi, ką aš galėčiau pasakyti? Reikia supaprastinti, suharmonizuoti e, teisės aktus, kurie reglamentuoja konkurenciją žemės ūkyje. Be abejo, reikia eliminuoti teisinį neiškumą susijusiu su teisės aktais, nes mes esame atsidūrę su situacija, kai komisija yra parengusi tam tikras išaiškinimo gairias, kaip e, turėtų būti elgiamasi su išimtimis. Tačiau tos gairės yra skiriamos tik tai vieniems sektoriams, o ne kitiems. Ir taip pas, e, paskatina tik tai teisinį neiškumą. Toliau dar vienas svarbus dalykas. Jeigu mes sugebėsime e, nustatyti vienodas e, išimtis žemės ūkiui, mes galėsime e, išvengti tos situacijos, kuri yra susidariusi dabar, kad gamintojų organizacijos yra būriamos vien tik tai vienam produktui parduoti. E, pagal 152 reglamento e, straipsnį galės gamintojų organizacijos kurtis ir vykdyti įvairią veiklą. Taigi visiems šiems žingsniams Reikia politikos harmonizavimo ir supaprastinimo. Tiek būtų iš mano pusės pirmininkė. E, e, Ačiū. Aš norėčiau atsiprašyti, kad e, tos mūsų diskusijos taip užsitėse, tačiau tikrai išklausėme labai daug įdomių prezentacijų. Dabar siūlau pereiti prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Ačiū mūsų svečiams, tikrai pateikta informacija buvo naudinga mums visiems. Na ir tikiuosi, kad ateityje tiek prezentacijos, tiek jūsų pateikta informacija padės mums darbuose. Jeigu turite laiko, jūs galite pasilikti posėdžių salėje ir sekti mūsų posėdį. O mes pereiname prie ketvirto darbo tvarkės punkto, tai yra ES strategija Alpių regionui. Už šį pranešimą yra atsakingas regioninės plėtros komitetas. O Mes turime parengti nuomonės projektą, už kurį yra atsakinga ponia Ulrike Müller. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas e, pirmininkė, ačiū, kad suteikite man galimybę pristatyti Jums ES strategiją dėl Alpių regioną, regiono. E, turiu pasakyti, kad tai yra sava iniciatyva rengiamas e, pranešimas regioninės plėtros komitete, o mūsų nuomonės projektas turi pakankamai trumpas Ir yra keletą svarbių dalykų, į kuriuos mes turime įrašyti nuomonės projektą. Visų pirma, norėčiau padėkoti komisijai. ES strategija dėl Alpių regiono yra labai svarbi ir iš karto norėčiau išreikšti pagidavimą. Kiek žinau, dokumentas yra tik tai anglų kalba, o mes norėtumėm, kad jis būtų išverstas ir į kitas e, e kalbas. E, į vokiečių kalbą, nes e, Alpių regione daug gyvena vokiečių, tad e, jiems būtų gerai gauti dokumentą vokiečių kalba. ES strategija dėl regi Alpių regionų yra labai svarbi. Pats Alpių regionas, kiek mes žinome, nepasižymi klestinčių žemės ūkių ar e, miškininkystę. Tuo tarpu žemės ūkis yra labai svarbus siekiant e, užtikrinti aukštos kokybės maisto produktų gamybą ir kad e, žmonės galėtų gyventi tuose, tokiuose nutolose regionuose. Bet to e, visą tai yra taip pat svarbu ir Alpių regiono kraštovaizdžiui išsaugoti. Alpių regionas yra įsidėstęs septyniose valstybėse. Ir kalbant apie mūsų nuomonės projektą, jį sudaro devynios pastraipos. Visų pirma, mes kalbame apie tai, kad e, iš Alpių regionų bėga žmonės, bėga į miestus ir norime, kad tokia tendencija būtų apsukta. Ir geriausia tai daryti gerinant uh, gyvenimo sąlygas, e, užtikrinant, kad būtų galima užsiimti ūkininkavimu e, ir nepamirštant taip pat ir kraštovaizdžio išsaugojimo, vandentvarkos ir panašiai. E, kitas dalykas yra žemės savininkų nusavybės teisių į žemę įsaugojimas. Nes verta apgailestauti, kad vis dažniau iš žemės savininkų netiesiogiai yra atimamos nuosavybės į teisės į žemę pagal atitinkamas direktyvas. Ehm, toliau mes kalbame apie tai, kad turi būti saugoti tradiciniai e, žemdirbystės ir gyvulininkystės e, būdai. Tuo tarpu ūkininkavimo struktūros turėtų būti įsaugotos Toliau mes kalbame apie e, kryžminį reikalavimų laikymasi, apie e, reikalavimų laikymasi. Penktoje dalyje mes kalbame apie decentralizuotas makroregioninės žemės ūkio ir miškininkystės produktų apdirbimo ir pardavimojimo struktūras. Šiuo atžvilgiu pateikiami kooperatyvų, gamintojų organizacijų pavyzdžiai yra sakoma, kad reikia stiprinti e, poziciją medienos ir maisto produktų vertės kūrimo grandinėse, sakoma, kad reikia gerinti užimtumą bei e, inovacijas. E, toliau, šeštoje dalyje mes kalbame apie miškininkystę ir tai, kad Mm. turi būti teikiamos e, konsultacijos e, šioje srityje. Septintoje dalyje kalbame apie švietimo ir konsultavimo struktūras ir tai, kad reikia sukurti regi makro regioninį švietimo tinklą, siekiant užtikrinti geresnį bendradarbiavimą tarp švietimo, ekonomikos ir mokslo institucijų. Toliau dar vienas labai svarbus dalykas. Mes atsižvelgėme į tai, kaip yra elgiamasi dabar. Siekiame užtikrinti, kad būtų perdodamos žinios, informacija. Ne visada yra lengva pasiekti šį tikslą. Kalbant apie ūkininkavimą, galvijų auginimą, E, ne visada lengva įvesti šis rytis e, inovacijas. Septinta dalis. E, mes čia kalbame apie mokymus, apie švietimą. Alpių regione ūkiai yra labai maži, todėl ūkininkams reikia tokių specialių konsultacijų programų. Ir e, kalbant apie švietimo e, sritį, reikia auginti alpinių pievų konsultantus. Tiksliau, švietimo programos turi būti sukurtos alpinių pievų konsultantams paruošti. Be to mes e, kalbame ir apie e, plėtrą, apie tyrimus, e, Alpių regione sakome, kad galbūt nereikėtų numatyti naujų paramos programų, tačiau su komisija turėtume pakalbėti apie tai, kaip būtų galima užtikrinti geresnės galimybės gauti lėšų ir sėkmingai gyvendinti projektus. Alpių region, regione E, kurie mažoms e, bendruomenėms teiktų didžiulę naudą. E, jau žinome, kad egzistuoja Interreg programa, iš kurios būtų galima finansuoti įvairius pro projektus. Ir manau, kad panaši programa galėtų būti sukurta žemės ūkio ir miškininkystė užsiemančioms mažoms įmonėms. Taigi Manau, kad e, iš tokios programos būtų galima finansuoti ir e, turizmą, žemės ūkį ir miškininkystę. Tai būtų tiesiog priemonė skirta kalnuotoms vietovėms. Tai neturėtų būti atskira programa, tiesiog reikėtų e, efektyviau panaudoti jau esamas lėšas priemonės. Pažiūrėkime, ką mes turime ir tada pažiūrėkime, kaip galima būtų visą tai efektyviau panaudoti. Taigi tiek būtų apie tas devynes pastraipas. Nuomonės projekte pakeitimus galite teikti iki kovo 18 dienos. Ačiū šešėlinios pranešėjams. Dėkojam, dėkojam už e, puikų šio dokumento pristatymą. O dabar galime pradėti diskusiją. Trumpai prašau, ponė Dorfmanai, prašau dass die Kollegin Ulrike Müller eine sehr umfassenden Aš norėčiau padėkoti kolegijai. Ulrike iš tikrųjų labai samei papasakojo mums apie savo parengtą dokumentą, apie šią strategiją. O aš norėčiau pasidalinti trimis keturiomis pastabomis. Kai kalbame apie žemės ūkį, akivaizdu, kad vieno kurpalio požiūris niekuomet nepasiteisina, ypač kalnuotose vietovėse. Nes tenai labai dažnai sėkmingai ūkininkaujama, o kai kur kitose e, vietose, regionuose ūkininkai traukiasi iš e, kaimo vietovių. Ir tai reikia atsižvelgti. Apskritai, kai kalbame apie kalnuotas vietovės ir ūkininkavimą kalnuotose vietovėse, reikia uh, nepamiršti, kad tenai labai dažnai ūkininkavimo veikla yra gan ribota. Galima tik tai gal auginti karves, nes jūs galite turėti tam tinkamas ganyklas. Ir čia galima būtų pakalbėti apie e, rinkos, e, pieno rinkos liberalizavimą ir kaip tas liberalizavimas atsilieps ūkininkams kalnuotose vietovėse. Labai dažnai mes manome, kad e, kalnuose ūkininkaujantis ūkininkai turi labai nedidelius ūkius ir šiandien jau buvo kalbėta, kad tokie ūkiai yra labai svarbus Ir kad nebūtinai smulkus, mažas ūkis e, negali būti produktyvus, na, našus, ne, jie gali labai sėkmingai dirbti, labai sėkmingai parduoti savo produkciją. Ir buvo šiandien jau kalbėta apie tai, kad reikia remti e, būtent tokiems ūkiams skirtas gamintojų organizacijas. Yra dar viena problema, kuri yra susijusi su. Da, uh, e, nuosavybės teisėmis. Nes reikia nepamiršti, kad reikia užtikrinti e, jaunimo galimybės ūkininkauti. O dažnai būna taip, kad paveldėjus ūkį e, jis yra padalyjamas į e, kelis ūkius ir tuomet iš tokių ūkių išgyventi po to jau yra labai sunku. Todėl reikia numatyti galimybę vėl apjungti skirtingus ūkius į vieną. Jau buvo kalbėta ir apie lyder programą ir tai, kad ji yra labai svarbi. Ir paskutinis dalykas, kurį noriu pasakyti. Vandens lygis. Ir aprūpinimas vandeniu tų šalių, kurios yra į pietus nuo Alpių. Uh, Dažnai pavasarį tenai e, būna potvinių ir tie potviniai padaro nemažai žalos ūkininkams. Ir todėl reikėtų daugiau dėmesio skirti vandens tvarkai ir tam, kaip galima būtų geriau reaguoti į e, galimus potvinius. Galima būtų, pažiūrėjau, reina kažkaip nukreipti uh, vandenį, nes potviniai gali pridaryti labai daug žalos. Ir žinome, kad Alpių regione yra dvi problemos. Viena yra tai, kad kalnuose kartais trūksta vandens, o kartais būna jo per daug. Ir aš manau, kad į šios reiškinius reikėtų pasigilinti. Pirmininkas, dėkuoju Jums už Jūsų vertingas pastabas. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Aš tiesiog norėčiau padėkoti pranešėjai Müller Aš esu šešėlinis pranešėjas ir norėčiau padėkoti už e, jos konstruktyvumą. Nuomonės e, projektas yra geras, mes e, ketiname pateikti dar keletą pasiūlymų. O dėl pono Hoffman pasisakymo, tai aišku, aš norėčiau pritarti tam, kad jūs sakote, kad ne visi e, kalnai yra vienodi ir ne visur galima užsimti ūkininkavimu. Gal tik vienas dalykas diversifikavimo klausimas. E, prisimenu, e, kad e, buvo Italijoje gyventinta diversifikavimo proces, projektų, kurie kai kuriais atvejais davė labai pozityvių rezultatų. Vartotojai labai vertina produktus, kurie yra pagaminti kalnuotose vietovėse. Tad e, norėčiau sužinoti, gal e, etiketėse kaip nors būtų galima paženklinti e, tuos produktus, kad būtent atkreiptumėm dėmesį, kad jie pagaminti kalnuose. Toks yra pasiūlymas, apskritai ponios Müller darbas yra labai sveikintinas. <clears throat> Øh, Dėkuoju. Dėkuoju, mums taip pat tinka šis pranešimas, mes manome, šis dokumentas, mes manome, kad ponios Miller parinktas dokumentas yra geras. Mums atrodo, kad e, yra puiku, kad e, šiam Alpių regionui yra skirta atskira strategija, nes ta strategija padeda mums geriau, tvariau naudotis turimas e, ištekliais, veiksmingiau plėtoti įvairią veiklą šiame regione. Ir Alpių regiono strategiją galima būtų palyginti su Baltijos jūros ar Dunojaus strategijomis. Alpių regione gyvena 80 milijonų žmonių ir mes manome, kad jie nusipelno mūsų dėmesio. Ir reikėtų taip pat pasakyti, kad, kad jei į tą regioną patenka ir ES nepriklausančios šalis, tai yra Lichtensteinas ir Šveicarija. Ir aš manau, kad mums e, reikėtų geriau koordinuoti e, tai, kaip skiriamos yra ES lėšos. Ypač aš čia turiu galvoje sanglaudos fondų lėšas. Jau seniai kalbame apie tai, kad reikia geriau apsaugoti aplinką, reikia dėkti inovacijas, didinti konkurencingumą, rūpinti žemės ūkio ir miškininkystę, bet aš manau, kad ateityje dar, ateityje dar daugiau svarbos turės vandens išteklių apsauga ir energetika. Negalima pamiršti ir turizmo, nes reikėtų daryti viską, kad šis regionas būtų patrauklus turistams ir kad jie tenai galėtų gauti visas jiems reikalingas turizmo paslaugas, įskaitant beje ir tinkamą transportą. Taigi, manome, kad šiame dokumente yra paminėti vi, uh, visi svarbiausi dalykai, nebent galima būtų gal patoblinti tas dalis, e, kuriuose uh, kalbama apie lėšų naudojimą. Tas lėšų naudojimas turės būti labiau koordinuotas. Regione gaminama daug sūrių, įvairių kitų produktų. Dažnai tai yra sezoniniai produktai, bet gal reikėtų, bet gal reikėtų daugiau dėmesio skirti tiems produktams, kuriuos galima gaminti visus metus. Na kągi, gerbėjai ponai ir ponios. Deja, Turiu Jūs perspėti, kad turi, uh, turės riboti pasisakymo laiką, nes laiko lieka vis mažiau, nočių pasisakyti yra daug. Dėkoju. Aš norėčiau pasveikinti dokumento autorę. Į dokumentą, kuriame reaguojama į komisijos parengtą dokumentą. Aš norėčiau atkreipti sudėmėsi į tai, kad daugiau nei pusė ES piliečių gyvena kaimo vietovėse. Todėl mes formuodami politiką turime užtikrinti, kad šių žmonių gebėjimas išgyventi, jų gyvenimo būdas būtų apsaugotas. Ir mano regione Kantabrijoje taip pat yra kalnų ir Aš puikiai žinau, kad reikia iš tikrųjų remti žmonių gebėjimus ūkininkauti, ypač e, ekologinį ūkininkavimą reikėtų remti. Dar vienas svarbus dalykas. Dokumente kalbama apie mažas ir vidutinės įmonės, bet e, nekalbama apie mažą prekybos e, grandinę. O ta, tokia grandinė gali labai būti svarbi tam, kad galima būtų geriau apsaugoti vietos bendruomenės ir geriau ir mažiau kenkti gamtai, ūkininkaujant. Trečiam punkte. Kalbama apie biologinės įvairovės strategiją, natūralių buveinių, laukinės faunos bei floros apsaugos direktyvą, bet man atrodo, kad nereikia apie tai kalbėti, nes juk mes negalime remti žemės ūkio, darydami žalą aplinkai. Mes visi gyvename šioje planetoje, bet ji mums nepriklauso. Ir negalime tęsti anksčiau, ank, ankstesnę žalingą ugnigarno praktiką. Uh, <clears throat> Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Ulrikiai už šią nuomonę mes, kalbėdami apie Alpių regioną, tai aišku suprantame, kad tai yra gerai išsivystęs regionas ir jo praktiką galėtų pasinaudoti kiti kalnų regionai Europoje. Mūsų komitetas, pirmiausia, Žemės ūkio e, ir kaimo plėtros komitetas, tai čia mes turėtume skatinti mm, turizmą, kaimo turizmą ir ieškoti ryšių E, su žemės ūkio ir e, kitomis sritimis, ieškoti, kaip jos galėtų, kaip galėtume išlaikyti įvairiopą ekonominę veiklą ir apsaugoti aplinką. Aplinkos <clears throat> apsauga yra susijusi su žemės ūkiu ir čia turėtume didesnį dėmesį skirti ekologijai. Dėkui. Taip, čia mes kalbame apie regionių, regionų vystimosi komiteto pranešimą, o mes turime tik nuomonę pateikti. Dėkui, kalbėsiu trumpai. Norėčiau padėkoti pranešėjai. Keletą komentarų pateiksiu. Šiuose, šio, šiame regione gaminamas labai aukštos kokybės maistas. Iš kitos pusės turime neužmiršti, kad šiame regione yra paliktų, apleistų žemės plotų ir tai gali sukelti aplinkosauginių problemų. Kaip spręsime šią problemą? Tik vykdydami infrastruktūrinius projektus kartu su vietos bendruomenėmis, ir turime siekti, kad čia atsirastų infrastruktūriniai projektai, mokyklos ir e, kiti e, žmonėms patrauklus objektai. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai. Aš norėčiau pritarti tam, ką jūs rašote nuomonės projekte. Trumpai norėčiau atkreipti dėmesį, kad e, kalbant apie ūkininkavimą Alpių regione, dažniausiai yra pagaminami itin aukštos kokybės produktai, tačiau tai yra nišinės e, rinkos produktai. Taigi mes norėtumėm tokią rinką išplėsti, e, sukurdami sistemą E, bendradarbiaudami su e, kitais sektoriais, pavyzdžiui, e, turizmo sektoriumi, amatininkų sektoriumi. Taigi per tokį stiprų tinklą mes sugebėsime suteikti didesnę vertę produktui ir išplėsti produ rinką tokiems produktams. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Manau, kad pakankamai gerai paruoštas pranešimas ir atspindėta būtent visą tai, ko reikia. Ir manau, kad e, žemės ūkis e, Alpių regionui yra tikrai labai svarbus ir be žemės ūkio Alpių regionas neįsivaizduojamas. Mane šiek tiek e, jaudina tokis dalykas ir aš tam pritariu, kad iš tikrųjų tas yra, kad vis daugiau didėja nedirbamo žemės ir, ir, ir krumi, krumiejančio žemės tai manau, kad e, mums siunčia signalą, kad e, ne viskas turbūt gerai su parama ūkininkavimo šuklitimis ir iš tikrųjų e, bendroji žemės ūkio politikos mes turim atkreipti šitą dėmesį, kad tose vietovėse, kur šiandieną gaminama gera produkcija, e, nėra kam dirba. Tai turbūt ir jaunimo problemos, ir ūkininkavimo problemos, ir apskritai mažų ūkių problemos. Tai aš tikrai tą siūlyčiau atkreipti dėmesį, kad reiškia bendroji žemės ūkio politika, ūkininkavimas su klėtim reiktų įvertinti. Ačiū. Dziękuję. Pan dyrektor Dumitru, jeśli można prosić panie dyrektorze w miarę krótko, to będziemy wdzięczni. Ponas Dimitrijo, ačiū ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau pasidžiaugti tuo, kad siūloma yra siūly gerinti situaciją Alpių regione, ypač tarp valstybinius bendradarbiavimo aspektus. ES Alpių regiono strategija, kaip ir kitos makroregioninės strategijos, yra pagrįsta jau turimomis bendradarbiavimo struktūromis Alpių regione ir taip pat e, ši strategija yra skirta tam, kad galima būtų geriau išnaudoti struktūrinius e, investicinius fondus ir kitus fondus siekiant geresnių rezultatų. Ir dabar ši strategija yra suvokiama kaip regiono šalių strategija. Ir komisija bendarbiauja su regiono šalimis, siekdama užtikrinti, kad būtų pasiekti strategijos tikslai. Sinergija ir uh, ES struktūrinių investicinių fondų suderinamumas 2014 ir 2020 metais gali suvaidinti svarbu vaidmenį reaguojant į aplinkosaugos socialinius ir ekonominius iššūkius. Kaimo plėtros fondas yra tik vienas iš fondų, kurių galėtume panaudoti. Uh, Ir bendrojo žemės ūkio politika numato daugybę įvairių priemonių, kurios gali padėti mums skatinti e, tvarų ūkininkavimą Alpių regione. Ir kaimo plėtra yra tas rytis, kur valstybės narės gali pačios atsižvaldamos savo ypatumus nuspręsti, kaip galima būtų kuo geriau gyvendinti šią strategiją, atsižvelgiant į jų ypatumus. Mes džiaugiamės, kad panė Miller pateikė savo pasiūlymus ir jos parinktame dokumente yra paminėtos e, pačios svarbiausios Alpių regiono problemos. Ir aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į priemonės, kurios yra numatytos kaimo plėtros e, politikoje ir kurios gali būti naudingos reaguojant į šios iššūkius. Be to, reikėtų geriau koordinuoti uh, E, mūsų pastangas tam, kad galima būtų kuo geriau gyvendinti šią strategiją. Pirmiausia, tai yra da, e, biologinė įvairovė ar dėlonojančios žemės e, da, problema. Ūkininkai gauna išmokas, ypač ir numatytos atskiros išmokos tiems ūkininkams, kurie ūkininkauja ne, vietovėse, kur ūkininkauti yra sunku. Ir e, tos išmokos yra skirtos ir tam, kad galima būtų užtikrinti ir aplinkosaugą, ir taip pat išsaugoti darbo vietas tose regionuose. Be to mes taip pat e, e, turėdami Natūra 2000 programą rūpinamės biologinės įvairovės išsaugojimu ir taip pat turime ir klimato. Uh, kai, kai tos srityje taikomas priemonės, kurios gali padėti mums užsaugoti biologinę vairovę ir darbo vietas, bei užtikrinti tvarę šio regiono, šio regiono plėtrą. Kaimo plėtros da, politikoje taip pat yra ir priemonių, kurios gali, būti, gali pasiteisinti ir miškininkystės sektorioje. Tai yra, pažiūrėjau, miškų apsaugos priemonės kurios ga, skirtos tam, kad galima būtų padidinti ekologinę miškų būklę ir kad galima būtų užtikrinti miškų gyvybingumą. Dar vienas svarbus iššūkis yra susijęs su žemės ūkio ir miškininkystės produktų e, perdirbimu ir e, patekimu į rinką. Ir čia galima visai kalbėti apie e, pridėtinės verties, vertės kūrimą ir darbo vietas ir mūsų priemonės, ypač investicinės priemonės e, skirtos užimtumui gerinti, gali būti pritaikytos ir kalnuotose vietovėse Alpių regione. Be to mes norime remti ūkininkus, norime e, sustiprinti jų poziciją pridėtinės vertėjas e, gran, kūrimo grandinėje ir padedame jiems kurti gamintojo organizacijas, kitas asociacijas. Taip pat turime ir priemonės, kurios padeda ūkininkams dėkti inovacijas. Ir tos priemonės daugiausia yra skirtos tam, kad galima būtų suvesti, sutelkti įvairių subjektų pastangas, tam, kad jie visi bendromis jėgomis galėtų ieškoti bendrų problemų sprendimo. Taip pat reikėtų paminėti ir mokymo, mokymų skirtas priemonės. Ir čia mes net. Uh, uh, E, teiksime mokymo paslaugas ir verslininkams, ir ūkininkams, ir miškininkystės sektoriaus darbuotojams. Infrastruktūra taip pat yra e, svarbi sritis ir čia taip pat yra dirbama. Ir paskutinė pastaba - tarp regioninės, tarp valstybinės bendradarbiavimas. Mes galime skatinti skirtingas bendradarbiavimo formas. Tai gali būti vieno regiono uh, subjektai, o gali būti ir skirtingų kaimininių šalių subjektai. Be to valstybės narės gali pasirinkti remti kai kurios veiksmus, kurie nepatinka iš šios programos taikymo sritį. Ir mes taip pat galime paremti valstybių narių pastangas. Mes nuolat bendradarbiavame su regiono uh, uh, šalimis, jų institucijomis ir norime bendrai, bendromis jėgomis tobulinti šią strategiją. Ir Iš tikrųjų, mes jau turime kaimo plėtros programas, kurios yra skirtos būtent kalnuotoms vietovėms, tačiau kol kas nie viena valstybė narė dar nepasinaudojo šiomis programomis. Dėkoju Jums už šią diskusiją. Aš tikiuosi, kad mes toliau galėsime dirbti kartu. Mes norime padėti valstybėms narėms Alpių regione, kuo geriau gyvendinti šią strategiją, tam, kad galima būtų pasiekti joje numatytų tikslų. Iš tikrųjų, labai įdomi, turininga diskusija. Pone Miller, gal jūs galėtumėte trumpai apibendrinti šią diskusiją, ne? Nenorite? Gerai, nu tai kągi, gerbėjai ponai ir ponios, pakeitimus galima teikti iki kovo 18 dienos. Nebejoju, kad diskusija sudomino įvairius komiteto narius. Penktasis darbo tvarkės punktas - keitimasis nuomonėmis su Europos komisijos sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato atstovais dėl nesažiningos prekybos medumi. Labas vakaras, aš vadovauju padaliniui, kuris užsima atsikamumo klausimais. Uh, Norėčiau pristatyti dabar situaciją apie tai, kaip piknaudžiaujama e, priekiaujant medumi rinkoje. Medus yra natūralus produktas, kurį pagamina bitės ir jame neturėtų būti jokių priedų, nei cukraus, nei maisto papildų, nei kvapų. Aišku, medaus e, kaina skiriasi priklausomai nuo to, iš kur jisai surinktas ir uh, taip pat nuo, priklausomai nuo kitų savybių, kurios ne visad yra matomos ir pamatuojamos, netlikus sudėtingų tyrimų. Ir dėl to, norint gauti didesnį pelną, dažnai yra piknaudžiaujama, pasinaudojama tuo, kad e, tokį padirbtą medų nuo nepadirbto sunku atskirti. Pavyzdžiui, dažnai sukčiaujama pridedant į medų cukraus ir neteisingai nurodant medaus kilmės botaninį šaltinį, geografinę vietą, um, nes tai, yra, gali, nes tai gali būti susijęs su tam tikrais draudimais ar tarifais. Ir tas sukčiavimas reiškia um, cukraus arba vandens pridėjimą į medų e, arba tokių m, mm, pramoninių m, mm, pigių saldiklių iš ryžių arba iš e, kukurūzų pridėjimą į medų. Problemos yra e, kaip techniškai išspręsti e, šią problemą. Medus yra sudėtingas natūralus projekt, e, produktas, jame gali būti dešimt skirtingų rušių cukraus, natūralaus cukraus iš botaninių šaltinių ir dėl to labai sunku standartinę medaus sudėti nustatyti, nes jinai gali labai skirtis. Be to, e, tas e, sukčiavimas dažniausia vykdomas pridedant, e, pavyzdžiui, gliukozės ar fruktozės ir labai sunku mm, ją mm, patikrinti, ar ta fruktozė yra iš tiesų natūraliai meduje ar yra pridėta. Tyrimas, e, kuris leistų išsiaiškinti sukčiavimą, yra e, techniškai sudėtingas. Ir tyrimui naudojamas ne vienas, o daugelis metodų. Iš pradžių matuojami fizikiniai ir cheminiai parametrai, kaip drėkmė ir panašiai, po to mikroskopiškai tyriamas produktas, žiedadulkės ir taip toliau, tada chromatografinių principų tyriamas cukraus pobūdis ir tą e, cukraus tipą reikia palyginti su tą duomenų baze, kuri sieja tą cukraus tipą su tos geografinės vietos cukrumi, e, kurį galima gauti iš augalų. Taip pat reikia nustatyti, ar nėra kitų svetimų cukrų, ir tam naudojami įvairūs metodai, e, pavyzdžiui, anglies izotopų analizės metodas. Ir šiandien tik tai įvairūs tie metodai leidžia išsiaiškinti, ar medus yra tikras, ar buvo sukčiauta. Toks metodas reikalauja laiko ir brangiai kainuoja. Bet uh, Tai yra metodas naudojamas ES ir vieno mėginio ištyrimas kainuoja nuo 150 iki 200 eurų. Žinote, kad ES turi koordinuotą kontrolės planą 15-16 metam ir mes turime patirties <clears throat> nustatydami arklieną jautienos produktuose, e, tai 13 metų e, patirtis ir remdamėsi tą patirtimi, galime koordinuotą kontrolės planą kitiems produktams taikyti. Tai 14 e, metams buvo nustatyta, kad medus tai bus tyriamas ir žuvies rūšis, kai viena e, žuvies rūšis pakeičiama kita. Ir pagal šį kontrolės planą yra suderinta strategija ir analizės protokolas ir mm, visą tą padaryti padeda jungtinis tyrimų centras. Dabar kalbant apie medų, ką mes norime išsiaiškinti, tai yra kaip sukčiaujama e, medaus e, srityje, tai yra kai į medų pridedama cukraus arba kai neteisingai nurodomas medaus kilmės, botaninis kilmės šaltinis arba geografinis kilmės šaltinis. Aš jau minėjau, kad ta analizė susideda iš keleto pakopų ir mes taip pat kreipiamės į tą jungtinį tyrimų centrą, kad būtų 1200 surinktų medaus mėginių ištirti naudojant <clears throat> alternatyvius metodus. Šis kontrolės planas iš viso apėmė 2300 mėginių, juos ištyrė jungtinis tyrimų centras ir valstybių narių laboratorijos ir finansavimas buvo 50 procentų, komisijos 50 procentų valstybių narių E, tai iš tiesų labai didelis tyrimas, nėra niekada anksčiau tokios apimties tyrimo padaryta. Ir šis e, tyrimas, kaip jau minėjau, niekada anksčiau tokios apimties tyrimo nebuvo daroma. Nes ankstesni tyrimai buvo labai ribotos apimties. Mes jau turime preliminarius rezultatus, jie yra paskelbti mūsų tinklapyje. Taigi, 2250 mėginių tiek ES, tiek ne ES kilmės medaus buvo surinkta 28 valstybėse narėse, Norvegijoje ir Šveicarijoje ir rinkimo laikotarpis buvo nuo pirmos E, birželio iki 15 liepos 15 metais ir mėginiai buvo rinkami, renkami įvairiose maisto grandinės etapuose e, pasienio kontrolėje, iš importuotojų, iš gamintojų, iš pakuotojų, iš didmenininkų ir iš platintojų. Dabar ką mes nustatėme, kad 7 procentai medaus 7 procentuose buvo netinkamai deklaruotas botaninis kilmės šaltinis o cukrus buvo pridėtas maždaug 6 procentuose mėginių. Kalbant apie geografinės kilmės neteisingą nurodymą, 2 procentuose <clears throat> tas buvo pastebėta, bet tai yra sunkiau pastebėti negu kitus du e, sukčiavimo atvejus. Be to, išlikusių, e, išlikusių mėginių 11 procentų buvo įtariami kaip turintis papildomai pridėto cukraus. Dabar kalbant apie pasienio punktus, tai ten įtarimai buvo mm, 29 procentam, o po to, kai tie mėginiai buvo išnagrinėti, tai išaiškėjo, kad maždaug 80 procentų mm, kitose maisto mm, grandinės dalise kilo įtarimų. Išsamus tyrimo rezultatai yra mūsų e, santė generalinio direktorato tinklapyje. Minėjau, kad dabartiniai validavimo e, metodai turi tam tikrų ribojimų, dėl to mm, ne viską iki galo galima ištirti, bet apskritai galime sakyti, kad preliminariai maždaug 6 procentai viso medaus netitinka reikalavimų, nors realiai manome, kad šis skaičius yra šiek tiek didesnis. Dabar toliau jungtinėme tyrimų centre vyksta tyrimai. Esame jau ištyrę 1200 mėginių ir manome, kad iki vasaros baigsime darbą. Taip pat glaužiai bendradarbiaujame su valstybių narių laboratorijomis, kad galėtume e, tinkamai surinkti duomenis. Komisija išnagrinės jungtinio tyrimų centro ataskaitą, kurios tikimės vasaros viduryje. Ir ją nagrinėsime tiek iš testavimo metodų pozicijos e, tiek iš tų rekomendacijų, tiek tų rekomendacijų prasme, rekomendacijų dėl to, kokių ateityje veiksmų reiktų imtis. Nes komisija nori užtikrinti, kad medus rinkoje būtų tinkamai paženklintas ir e, kad nebūtų sakčiaujama, kad vartotojai nebūtų apgaudinėjami. Ačiū. Ačiū komisijos atstovui už tokį detalų paaiškinimą. Yra prašančių žodžio. Prašome, ponė Pati. E, e, Dėkoju, pirmininkė. Kroatijos bitininkai pagamina daug medaus ir taip pat jį eksportuojame į kitas šalis. Eksportuojame į ES ir į Kiniją. Reikia pasakyti, kad dalis medaus iš kitų šalių taip pat yra importuojama iš kitų šalių ir medaus e, kokybė nėra tokia pati kaip medaus pagaminamo Kroatijoje. Taigi norėčiau pasitikslinti su komisija. Ar komisija ketina imtis e, kokiu nors priemonių dėl e, nesažiningos prekybos medumi? Pavyzdžiui, neteisingai ženklinant e, kilmės šalį. Pavyzdžiui, mes matome, kad e, kartais iš trečių šalių importuotas medus yra ženklinamas kaip e, pagamintas Kroatijoje. Ačiū, ponai ir ponios. Pusė medaus, kuris pasiekė Europos Sąjungą, yra importuojamas iš ne ES šalių. Ir beveik vienas trešdalis tokio medaus yra pakeistos sudėties. Tokią informaciją pateikia komisija, tad tikrai reikia imtis veiksmų, reikalingą e, medų skirtą direktyvą. Medus turi būti kontroliuojamas, tačiau to nepakanka. Reikia taip pat ir medaus direktyvos, nes kitaip kils E, tos pačios problemos, kaip kilo ir arklienos skandalas. Mes negalėsime garantuoti, kad ES piliečiai vartoja sveiką medų. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Norėčiau atkreipti dėmesį į šį labai paplitusi reiškinį netgi mano gimtoje šalyje. Prieš mėnesį buvo atlikta kontrolė parduotuvėse. Kontrolės metu paaiškėjo, kad daug medaus buvo pakeistos sudėties. Ji buvo pridėta papildomos gliukozės ir tai yra negerai žmonių sveikatai. Taigi norėčiau paskatinti, kad kontrolės būtų atliekamos dažniau ir rimtai. E, šiandieną Rumunijoje žemės ūkis susiduria su problemomis, būtent e, dėl pakeistos sudėties produktų, kurie atsiranda rinkoje, o komisija neturi pakankamai priemonių e, kovoti su šiuo reiškiniu. Ačiū pirmininkė. Iš tiesų gerai, kad mes nagrinėjame šią temą. Na, akivaizdu, kad kai mes pažiūrėsime tai, už kokią kainą galime nusigyti medaus parduotuvėse, akivaizdu, kad, kad mes turime kažkokių problemų. Pažiūrėkime pavyzdžiui į ženklinimą. Čia tikrai reikėtų kai ką pakeisti, kad galima būtų nurodyti, iš kurgi yra e, atgabentas medus. Ir tuomet, kai medus yra maišomas, reikėtų nurodyti, kur tas medus buvo pagamintas. Nes labai dažnai e, Europoje pagamintas medus yra sumaišomas su e, ne Europoje pagamintų medum. Ir dažnai to europietiško medaus tenai būna tik tai labai labai nedidelė dalis, praktiškai homeopatinė dalis. Ir e, labai sunku yra iš tikrųjų išsiaiškinti, kurgi galiausiai tas medus buvo pagamintas. Ir aš manau, kad ženklinant medų būtina užtikrinti, kad visuomet būtų aiškiai pažymėta, kokia dalis medaus yra a, iš Europos ir kokia ne. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau paklausti komisijos. Galicijoje bitininkai šiuo metu yra labai susirūpinę dėl to, kad suklastoto medaus rinkoje yra labai daug. Medus yra importuojamas labai dažnai ir parduodamas labai maža kaina. Ir akivaizdu, kad ne viskas yra skaidru. Ir kaip ketinama su šiuo reiškiniu kovoti. Ir dar vienas klausimas yra susijęs su ženklinimu, ar ketinama čia ką nors keisti. Jei aš gerai supratau, Komisijos atstovas e, pasižymėjo jūsų klausimus ir galbūt jūs galėsite sugrįžti pas mus gal vėliau, gal rūdienį ir pateiksite mums daugiau informacijos, nebent jūs dabar norėtumėt kažką pridurti. Labai trumpai. Prašau. Thank you, Mr. Chairman. Just to say that... Uh, Dėkui, ponė pirmininkė noriu pasakyti, kad iš tiesų verta grįžti prie šio klausimo rudenį, nes jungtinio tyrimų centro ataskaitą e, turėsime ir noriu pasakyti, kad, noriu pasakyti, kad tie įtarimai kyla maždaug nuo 2 iki 29 procentų e, med, <clears throat> medaus kiekiui. Taigi rudenį turėsime tikslesnius duomenis. Vrasame do tematu. Dėkoju kaip jau sakiau, grįšime prie šios temos rūdienį. Ir tikiuosi, tada turėsime naujos informacijos. Dar turime 10 minučių. Galbūt e, pono Hoslingo noriu paklausti, galėtume galbūt šiandien pradėti svarstyti šį klausimą ir grįžti prie jo rytoj. Dėkui, pirmininkė, mane vėl nustebino tai, kad šis klausimas vėl yra darbo tvarkėje. Galbūt mes turėtume kažkaip sugrupuoti diskusijas, kadangi kolegų salėje nėra daug, tai turbūt nėra prasmės šiandien šio klausimo svalstyti. Per 30 sekundžių galėčiau pristatyti trilogo dėrybų dabartinę padėtį, bet mums reikia daugiau laiko tokiom diskusijom. Pirmininkas. Taip, galbūt rytoj rasime laiko šiam klausimui, jei greičiau mums pavyks balsuoti, tai tada turėsime galimybę šį klausimą apsvarstyti, bus tikiuosi komisijos atstovai, taigi nukelkime šį klausimą iki rydienos, nes tai yra labai svarbi tema. Būtų geriau, kad iš tiesų daugiau komiteto narių būtų salėje. galbūt komisijos atstovas galėtų šiek tiek pakalbėti. Tada šiandien išklausytume komisijos atstovo, o pono Hoislingo rytoj. Pirmininkas. Ne, tai tada e, komisijos atstovas nekalba, tai visą klausimą nukeliame rydienai pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad labai norėčiau, kad šios diskusijos būtų šiandien, nes rytoj aš neturiu laiko. Arba tada rytoj iškart po balsavimo, nes turėsiu išvykti. Aš norėčiau netgi, kad dabar šį klausimą svarstytume, nors mano Mm, šeimos narys yra ligoniniai. Arba tada bent jau rytoj iškart po balsavimo. Pirmininkas, gerai, pabandysim, pabandysim taip ir padaryti. Iškart rytoj šis klausimas bus pirmas klausimas po balsavimo. Dėkoju visiems. Iki rydienos, rytoj pradedame darbą 9 ryte, nepamirškite balsavimo kortelių. Pradėsim iš kart nuo balsavimo.